Colleghi, cominciamo, sono le 15.15. 15. E a causa comunicazioni eh, da parte mia, a causa di eventi imprevisti nel collegio. Kolegos, jau reikia pradėti. Uh, įvyko tam tikrų pokyčių uh, e, rinkim, dėl rinkimų ir ponas Brokas negali atvykti, jis atsiprašo. Uh, Trumpas pristatymas dėl e, bendrausios užsienio ir saugumo politikos e, bus e, atidėtas. Dabar nagrinėsime Europos ir Viduržėmio jūros valstybių sutarimo, kuriuos teigėme Europos bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio valstybės asociacija. E, ir kalbėsime konkrečiai apie papildomą protokolą dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo. E, mūsų kolegė Veronik Dekeiser rengė nuomonę šiuo klausimu. Ji atvyko į e, posėdį. Užsienio priekybos komitetas yra pagrindinis komitetas ir Vital Moreira yra pranešėjas. Pakeitimus galima pateikti iki kovo 20 dienos 12 valandos. Dar priminsiu, kad mes jau esame svarstę šį klausimą kaip e, pagal darbo dokumentą. E, praeitą mėnesį tai vyko, pranešėjai pristatė darbo dokumentą ir e, iškilo keletas klausimų, būtent ar gerai būtų ratifikuoti šį sustarimą ar ne. E, pranešėjas e, Tarptautinės priekybos komitete pateikė tarpinį pranešimą, kuriuos siekiama išalyti susitarimą dviejiems metams. Taip pat noriu Jums priminti, kad kalbėjome apie e, pasiūlymą, kurį pateikė pranešėjas, paprašyti teisininkų išvados dėl šio susitarimo ir buvo pritarta tokiam pasiūlymui, yra pateikta ir teisininkų išvada. Dabar žodis pranešėjai poniai Dekaizer. Dėkoju, pirmininkė. Jūs sakėte, minėjote, kad e, Užsienio priekybos komitetas, kolega e, Vital Moreira, e, rengia pranešimą šiuo klausimu. Reikėtų pasakyti, kad Šis pranešimas yra susijęs su tam tikrais politiniais požiūriais, todėl mums reikėtų, mums e, užsienio reikalų komitetui, kalbėti iš esmės, reikia kalbėti ir apie politiką, negalime e, tik tai visko palikti politikos dalykų e, inta komitetui. Labai trumpai kalbėsiu. Jūs tikriausiai suvokite, koks yra politinis kontekstas sustarimas. Ir e, taip pat buvo paprašyta teisininkų išvadų. Aš e, kaip nuomonės referentė noriu kalbėti ir pristatyti savo frakcijos poziciją. Dėl politinių dalykų, žmogaus teisų klausimų, tai turėtų būti ES išorės politikos esminė dalis E, ir reikia užtikrinti vientisumą šios politikos srityje. E, nuomonė dėl tų dalykų nekelia problemų, bet iškyla tam tikrų problemų e, dėl kitų dalykų. Tai yra rytų Jeruzalės kolonijų klausimas, taip pat vakarų kranto kolonijų klausimas ir beduinų klausimas, gazos blokados klausimas. Ir e, kitaip tariant, kyla problemų labai rimtų dėl žmogaus teisių. Ir e, pernai, kaip žinia, e, delegacijų vadovai yra parengę dokumentą dėl kolonijų vakarų krante Ir, kaip žinia, e, Žmogaus teisų komisija Ženevoje e, nusprendė e, atlikti tyrimą. Tai, apie tai ne aš kalbu, yra žmonės, tyrėjai, liudininkai, kurie nori spręsti šią problemą šiandieną. Ir galiu Jums pasakyti, kad 72 metais vakarų krante C E, teritorijoje buvo 1200 kolonizatorių, taip vadinamų, dabar yra e, 310 tūkstančių. Tai reiškia, kad jų yra daugiau negu palestiniečių toje C zonoje. E, vakarų e, e, bankė, taigi yra 340 tūkstančių e, Izraelio kolonizatorių. Vakarų e, Jeruzalėje yra 121 E, oficiali e, kolonija iš viso su nelegaliomis 31, 310 e, tūkstančių žmonių. Taigi, mat, turime galvoti apie situaciją dviejų valstybių gyvenančių greta pagal 67 metų sienas. Tokia yra mūsų politika. Uh, E, ir dabar iškyla pavojus jai. Ir taip pat reikia prisiminti taikos klausimą, e, taikos pagristos e, dviejų valstybių samborių. Šiandieną valstybės narės ir jungtinės tautos kelia klausimą dėl tų kolonijų. Taip pat yra ir kitų problemų. Ir tai yra politinis kontekstas. Reik... Dabar, jeigu mes pritarsime protokolui, tai, tai bus gana e, gluminantis politinis sprendimas, signalas, e, pagal kurį tarsi mes suteiksime išimti Izraeliui, mes to nenorime. Taigi, tai yra svarbus elementas. Ir e, mūsų nuomonė, mūsų komiteto e, E, turi pasakyti taip, ne arba kažką kitą. Mes turime galvoti, kokį signalą norime pasiūsti ir aš man, tikiuosi, kad visi e, kolegos suvoks, kad signalas bus siunčiamas ir Izraeliui ir visam pasauliui, ypač arabų pasaulio valstybėms, kurios šiandien iš mūsų e, prašo ginti žmogaus teisės ir mes jų prašome e, ginti žmogaus teisės pereinamosios demokratijos e, valstybėse. Mes tų dalykų negalime ignoruoti. E, antras dalykas, prieš prieinant prie teisinių dalykų. Sakoma, sako kolegos, kad labai svarbus yra medikamentų klausimas, vaistų klausimas kuris labai aktualus yra mūsų valstybėms, kadangi Izraelis yra labai daug pažengęs vaistų pramonės srityje, jisai tarp dešimties e, lyderių pasaulyje yra, įskaitant vaistų gamybos srityje, įskaitant generinius vaistus. E, bet negalima, ir sakoma, kad negali vaistai tapti kovos įrankiu. E, aš vis tik tai noriu kelti klausimą, kodėl e, esant gazos blokadai e, vaistai tampa kovos įrankiu. Kodėl e, mes įdėgėme laikinai mechanizmą po ekonominių sankcijų gazai? Ir pirmas klausimas, kuris susijęs su vaistais, buvo sprendžiamas Pasaulio banko. Ir noriu paklausti, kodėl e, šiandien kyla tiek problemų dėl vaistų gazai. Mes e, matome, kad 30 procentų e, leukemijos atvejų išaugo. Ir vaistai vis tik tai yra susiję su politika. Dabar sakoma, kad reikia galvoti, kaip e, padaryti taip, kad vaistai pasiektų greičiau e, į ES, tai tą patį reikėtų padaryti e, gaz, Palestinos atžvilgių, ypač gazos sektoriaus at, a, atveju. E, vaistai neturėtų tapti tam tikrų įrankių e, Izraelio ir Palestinos konflikte, bet taip yra. Ir e, reikia kalbėti aiškiai. Mūsų frakcija yra pasidalijusi nuomonėmis. Vieni mano, kad tai nėra tokia problema, kai kas iš mūsų galvoja, kad Izraelis dėl praeities dalykų, dėl baisios istorijos per antrąjį pasaulinę karą e, turėtų e, turėti daugiau tam tikrų sąlygų. Taip pat e, kalbam apie saugumo grėsmės šiais šaliai. E, ir bet kokios nuostatos laikomos tarsi nukreiptos prieš Izraelį, bet aš nesilaikau tokios nuomonės. Tačiau aš turiu atsižvelgti tai, kad mano frakcijoje būtent taip galvoja kai kurie žmonės ir egzistuoja nacionalinis kontekstas, kuris skiriasi nuo Belgijos konteksto. Ir aš žinau, kad visose frakcijose yra, frakcijose yra panaši situacija. Taigi aš norėčiau, kad nuomonėje e, kiekvienas galėtų pamatyti savo pozicijos dalį ir mano uh, pozicija yra nei taip, nei ne. Uh, aš ats, noriu atsižvelgti į visas nuomonės, įskaitant savo frakcijos narių nuomonę, ir noriu, kad mes pasiektume kompromisą. Ir aš pirmiausia žiūrėsiu į teisinę problemą. Kaip jūs žinote, ES ir tarptautinė bendruomenė uh, atsisako, kad į Europos rinką patektų produktai iš kolonijų, kurių mes nepripažįstame kaip Izraelio teritorijos dalies. Teisinis kelias, kurį aš seku, rodo man, kad taip, galima paprasčiausiai pasakyti, kad viena vertus e, Izraelis pripažįsta kolonijas kaip savo teritorijos dalį ir mes kaip ES galime patvirtinti, kaip esame e, padarę surimuose su Izraeliu, kad nenorime, e, jog atsirastų precedentas. E, prisiminkime Britą atvejį. Mes nenorime, kad būtų kad pakliūtų pas mus kolonijose pagaminti produktai. Mes turėtume rasti e, tam tikrą užkardą ribą. E, tačiau aš nesu visiškai patenkinta tuo, e, kaip viskas yra formuluojama, negalima taip visko formuoti kaip praeitie nes iš tikrųjų nėra realios kontrolės, kuri viską užtikrintų. E, pavyzdžiui, nėra muitinių, kurios galėtų viską patvirtinti. Reikia, kad e, būtų duotas patikinimas, būtų pati, kad būtų patvirtinti tam tikri e, vaistai, kurie atitiktų uh, Europos e, kriterijus ir Izraelis galėtų sertifikuoti kolonijų e, produktus kaip e, palestiniečių, Jordanijos ar Libano produktus. Aišku, reikia labai tiksliai atidėti apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos vaistai galėtų pakliūti į Europos rinkas. E, jeigu jie gali būti tie vaistai Izraelio rinkose, tai jie gali būti rinkoje, tai gali būti ir Europos rinkoje. Bet iškyla Palestinos klausimas. Aš konsultavausi su teisės tarnyba, taip pat ir su kitais teisininkais, e, e, Bruselio universiteto profesoriais. Ir mintis yra tokia, jeigu mes pritarsime šiam protokolui, aišku, bus e, pateikta įvairių pakeitimų. Jeigu mes e, nepritarsime protokolui, tai taip pat reikia kalbėti apie laikinąjį e, pranešimą. Mes turėtume konkrečiai pasakyti savo išvadose, tačiau produktai pagaminti E, e, teritorijose, kurių suverenumas yra ginčytas, neturėtų pakliūti į šio priedo nuostatas. Tai leistų pasakyti, kad šis priedas, šis protokolas neapima ne tik kolonijose pagamintų produktų, bet e, taip pat Turkijos, Abhazijos, Osetijos, Kipro vienos dalies. Ir tai, tai būtų panašu, kaip ir tos nu, nuostatos taikomos toms teritorijoms. Galėtų būti viena tokia viena iš galimybių, kuri galėtų būti įrašyta į laikinąjį pranešimą, kurį rengia Tarptautinės priekybos komitetas. Tai galbūt būtų toks kompromisas, tačiau aš manau, kad tai galėtų būti ir sprendimas. Uh, E, galima suteikti su išlygomis e, iš, ankst, iš ankstinį pritarimą. E, prašoma jau baigti. Mano išvada, ponas pirmininkė, labai yra aiški. Mes neturėtume leisti intai užsimti politiką vietoj mūsų. Mes esame atsakingi už politiką. Labai jums dėkuoju. Dabar sutiksiu žodį Europos parlamento teisininkų tarnybos atstovui. Kalbėsiu labai trumpai. Jūs gavote mūsų nuomonę raštu, aš nekartosiu to, kas ten yra parašyta, aš tiesiog norėčiau jums priminti tiesiog, koks yra kontekstas. Paaiškinsiu, kokius klausimus mes bandėme išnagrinėti ir po to pabandysiu paaiškinti, kaip mes interpretavome devintą straipsnį. Taigi kontekstas. Šis protokolas bus pridėtas prie ES ir e, Izraelio asociacijos sustarimų, kuris galioja nuo 2000 metų. Tai yra techninio pobūdžio protokolas. Šio protokolo tikslas yra pašalinti techninės e, kliūtis, kurios šiuo metu trukdo mums prekiauti pramonės e, prekiamis. Ir taip pat ketinama yra apibrėžti, kad kas ES ir Izraelija bus atsakingas už atitikties e, galiojančioms taisyklėms tikrinimą tam, kad prekes galėtų patekti į rinką. Ši procedūra egzistuoja ES viduje, jį taikoma yra e, santykiuose tarp valstybių narių. Dabar devintas straipsnis. Šiame straipsnėje yra numatyta, kad Izraelis ir ES paskirs atsakingas a, a, a, institucijas, at, kurios turės galiojimus veikti tam apibrieštojo teritorijoje. Ir po to raštu turės pranešti kitai šaliai apie tai, kas yra ta institucija. Taigi apie tai kalbama yra devintame straipsnėje. Taigi, kas bus uh, atsakingoji institucija, kuri turės įgaliojimus veikti nustatytoje teritorijoje ir apie tai turi būti pranešta raštu. Ir už tai turėtų būti ES atsakinga Europos komisijoje. Todėl mes kalbame dabar apie pritarimą šiems protokolams. Jei Todėl reikia dabar e, viską vertinti, atsižvelgiant būtent į šį kon kontekstą. Ir taip pat į tai, kas įvyko, po, kad, kas įvyko 1967 metais. Dėkoju. Dėkoju. Tad dabar periname prie diskusijos. Pirmiausia, kalbės šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, išklausysime parlamento narius, o po to suteiksime galimybę komisijai pristatyti savo nuomonę. ponė Janako. Dėkuoju, aš labai atidžiai išklausiau ponios Tekeizer. Taip pat esu įsigilinusi į teisės tarnybos nuomonę. Ji buvo labai glaustai pristatyta, ką tik e, teisės tarnybos atstovo. Iš teisinio požiūrio uh, taško problemų lyg ir neturėtų kilti, nes e, viskas lyg ir aišku, EPP e, nuomonė skiriasi nuo mūsų pranešėjos nuomonės. Mes manome, kad reikėtų pasirašyti šį susitarimą, nes tai e, atitinka abiejų šalių interesus, ES interesus apskritai, o Izraelis yra valstybė E, kuri yra viena pirmaujančių valstybių mokslinio tyrimų srityje, pirmiausiai vaistų pramonės srityje Europos Sąjunga palaiko ryšius su daugeliu trečiųjų šalių, kurios patiria panašių problemų. Tačiau mes ne, nereikalaujame net išvelgti į faktą, kad ES nepripažįsta e, teritorijų okupuotų 67 metais. E, teisės tarnybos išvada mums suteikia galimybę jeigu Izraelis paskirs kompetentingą instituciją ir bus apibrieštas e, regionas aiškiai, e, kurį apims pripažinimas arba bus nutarta neįtraukti tam tikrų regionų. E, tarptautinės priekybos komitetas. Ar mes prašysime, kad dar kartą išvada būtų atidėta, ar dar prašysime tarpinio pranešimo? Manau, kad tai visiškai nepaprasta palengvins mūsų e, darbo, neišspręsime tuo ir Izraelio-Palestinos problemos. Šis e, pranešimas, šis sutarimas galbūt e, galėtų padėti dešimtmečius trunkančią problemą spręsti galima pasakyti, kad e, Tarptinės priekybos komitetas galėtų e, perrašyti pranešimą e, su teigiama išvada, kuri leistų Izraelio medicinos produktams pakliūti į mūsų rinką. Dėkui. Ponas Daf. Um, Pone pirmininkė. Aš be abejo pritariu tam, ką pasakė ponė De Kaiser. Šis klausimas vienai per kitaip bus politizuojamas. Teisininkų tarnyba pasakė, kad tai yra techninio pobūdžio klausimas. Aš tam nepritariu. Mes nesame naivus ir žinome, kad e, viskas, kas yra susiję su mūsų santykiai su Izraeliu šiuo metu yra politinis klausimas. Ir todėl aš manau, kad mes, Europos parlamentas, vienai per kitaip turėsime išsakyti savo nuomonę. Pritariu poniai Janaku, kad iš tikrųjų nieko neišlošime, jeigu mes tik tai uh, uždelsime patvirtinimo procedūrą ir, ir reikalausime, kad politinis sprendimas būtų priimtas vėliau. Užsienio reikalų komitetas turėtų užduoti savo klausimą. Ar mes pritarėme ar nepritarėme AKAI? ir kaip tai paveiks ES ir Izraelio santykius. Būtų puiku, jei Jei šį klausimą galėtume aptarti su vyriausioje galiotinė ūsinių reikalams. nes aš manau, kad taip pat mums būtų labai svarbu sužinoti ir ką mano apie šią situaciją diplomatai. Egzistuoja ir teisinė problema. Man atrodo, kad Europos Sąjunga negali negali nesilaikyti savo įsipareigojimo dėl okupuotų teritorijų. Kitaip ES atsidurs labai sudėtingoje ir tikrai nekokioje teisinėje situacijoje. Taigi, apibendrindamas galiu pasakyti, kad liberaldemokratų frakcija pritarė tam, kad būtų pritarta šiam protokolui. Mes nenorime, kad būtų vilkinama priimti sprendimą. Ir nenorime, kad e, pranešimas nusiųstų neaišku signalą. O apie politinį sprendimą, tokį koks jis bus priimtas kiek vėliau, galiu pasakyti, kad mes dar turėsime palaukti ir tam, kad išsiaiškintume, kokia bus frakcijos pozicija. Bet man asmeniškai atrodo, nuširdžiai jums pasakysiu, kad, kad mes ko gero prieštarausime šiam susitarimui. Terzo shadow rapporteur, la collega Kill Nielsen. Prego. Kill Nielsen. Aš manau, kad mes nematome čia jokių pozityvių žingsnių iš Izraelio pusės, laikantis tų įsipareigojimų, kuriuos jis turi prisimti pagal tarptautinę teisę. Tik tai matome e, aštrėjančią padėtį, naujų kolonijų statymą, e, gamtos išteklių, tokių kaip vandens išteklių, e, kaip ribojimą. Ir nuo viso to labai kenčia palestiniečiai. 19 kovo jungtinės tautos paskelbė ataskaitą, kurioje šie faktai atspindimi. Pone Kaiser taip pat kalbėjo, žinote, kad jungtinių tautų žmogaus teisų tarnyba taip pat nori panagrinėti naujų kolonijų SIS Jordanijoje statymo naujų kolonijų vakarų krante statymą. Taip pat norėčiau paminėti ir paskutinę ES misijos vadovo ataskaitą. Šioje ataskaitoje be kitų dalykų rekomenduojama e, įvykdyti Europoje rimtą informavimo kampaniją, ypač įmonėm, kad e, paskatintume įmonės neinvestuoti į minimas kolonijas siekiant sulaikyti įmonės nuo investicijų į tas kolonijas. Iš šitą reiktų atsižvelgti. Mm. Ir noriu pasakyti, kad yra įvairių, įvairių projektų, kuriuos finansuoja Europos Sąjunga. E, turiu tų projektų sąrašą ir tie projektai buvo e, sugadinti, sunaikinti Izraelio armijos, tai yra ir vandens cisternos, ir E, saulės elektrinė. Taigi ES investavo nemažai į šį regioną ir tie dalykai buvo sunaikinti Izraelio kariuomenės. Taigi, kalbant iš politinių pozicijų, iš tiesų kyla daug klausimus. Ir aš manau, man yra pakankamai aišku, kad toliau taip situacija nebegali tęstis. Ir su Izraeliu turime bendrauti kaip su kitais partneriais. E, atsekamumas jų produktų, kurie patenka Europos rinką, yra visiškai praktiškai neįmanomas, turiu galvoje ir žemės ūkio produktus ir kitus. Buvo produktai iš kolonijų, kurie nebuvo tinkamai pažymėti, atsekamumas nebuvo garantuotas, buvo sukčiaujama, e, taikant ES ir Izraelio susitarimus ir nemanau, kad mes turime palankiai žiūrėti į šį papildomą protokolą, nes neturime jokių garantijų, kad bus užtikrinta, užtikrintas tinkamas jo laikymasis. O kalbant apie teisės tarnybos nuomonę, klausimas yra toks, komisija turi užtikrinti, kad viskas vyktų teisėtai, ne parlamentas už tai atsakingas, mes tik tai uh, Esame politinė institucija, pateikėme politinę nuomonę dėl Izraelio ir dėl palestiniečių teritorijų okupavimo. Taigi situacija yra pakankamai aiški. Mes čia kaip parlamentarai komitete turime priimti politinę nuomonę, o ne techninę nuomonę, kas bandoma mus padaryti, priversti. E, prancūzų medikai, kurie dirbo gazos sektoriuje, sakė, kad gazoje nėra pakankamai vaistų ir reikalingų medikamentų sužeistiesiem gydyti. Mes kalbėjome 1400 žuvusių, bet užmirštame tuos e, daugelį sužeistųjų, neįgaliųjų, kuriem trūksta medikamentų ir vaistų. Taigi aš manau, kad visiškai yra um, neetiška pasirašyti šį um, susitarimą dėl medikamentų, kai žinome, kokia gazo sektoriuje yra palestiniečių situacija, kai kalbame apie vaistus arba moterų situaciją, e, moterų gimdančių ar, ar, ar atsidūrusių ligoninėje. Kolega Syvič. Dziękuję bardzo. E, to jest druga dyskusja. Labai ačiū. Antrą kartą jau svarstome klausimą, kuris e, atrodytų yra labai paprastas, tačiau iš tikrųjų sukelia labai aistringą diskusiją. Gavome teisininkų tarnybos nuomonę, kuri viską aiškiai išdėsto ir manau, kad mes e, ramę sąžinę galime pasakyti, jog tiesiog privalome laikytis e, įstatymo remintis kurio buvo sudarytas asociacijos susitarimas. Jei mes patvirtinsime šį protokolą, tuomet mes nepažeisime jokių teisės aktų. Be to užkirsime kelią galimiems teisės aktų pažeidimams. Pane Dekaiser kalbėjo, kad čia mes svarstume politinius klausimus, politinius santykių aspektus, o prekybos aspektais rūpinasi vidau uh, užsienio priekybos komitetas. Todėl turime savęs paklausti, ar mes norime nubausti Izraelį. Jei ta, taip, tai tu, tuomet už ką jį bausime? Už tai, kad artimuosius rytuose vis dar nėra taikos, tai gal tuomet nereikėtų prisiminti, kad ne vien Izraelis yra dėl to kaltas. Jei mes norime nubausti Izraelį dėl to, kad jisai pasirašė su mumis tokio asociacijos susitarimą, nu, tuomet aš manau, kad tai nėra tinkamas pagrindas bet kokią bausmę taikyti. Gal mes tiesiog esame pasimetę dėl to smurto, kurį matome gazos ruožė, dėl to, kad e, nuo jo kenčia paprasti žmonės. Bet aš nemanau, kad šis protokolas yra tinkama vieta mūsų tai frustracijai iš, išreikšti. Pastaruoju metu nekartai sugirdėjęs, jog jo, jo, jog yra kalbama kartu apie tuos vaistus, kuriuos turėtų gauti Palestinos gyventojai ir, ir vaistų eksportą iš Izraelio į Europos Sąjungą. Aš manau, kad mes neturėtume bausti Izraelio tokiu būdu. Daugiau už daugiau principas yra principas, kuriuo yra pagrista mūsų kaiminystės politika. Manau, kad e, Izraelis jau dviejus metus laukia šio protokolo ir, tu, ir būtų negerai, jeigu priverstume jį elgtis dar ilgiau, nes taip, taip tikrai elgtumės mes nesažiningai. Pirmininkas, kolegos, prašyčiau kalbėti neilgiau, neilgiau nei dvi minutės, kitaip mes neturėsime laiko išklausyti komisijos ir pranešėjos Pane Bratner. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš norėjau, manau, kad kai kalbame apie šį pranešimą arba apie galimą atidėjimą, pritarimo atidėjimą, reikėtų nepamiršti dviejų dalykų. Pirmiausia, reikėtų labai aiškiai apibriežti kriterijus, remintis kuriais mes galėsime pritarti šiam susitarimui. Ir Veronik ir kiti jau minėjo, kad uh, turime atsižvelgti į dabartinę situaciją Izraelyje ir okupuotose teritorijose ir taip pat dėrybas dėl taikos. Ir e, visi suprantame, kad tokiamis aplinkybėmis e, reikia nusiųsti tinkamą signalą. Ir yra dar vienas dalykas, Žinome, kad priekyba pramonės prekėmis yra vienas iš asmenių sustarimo aspektų. Ir jeigu mes renksime e, preliminarų pranešimą, tarpinį pranešimą, o mes tam pritartume, tuomet jis turėtų panagrinėti, kokiamis sąlygomis mes gal, galėsime pritarti ir, o, ir kokiamis sąlygomis negalėsime pritarti šiam sustarimui. Huntis, perché relatore. Dabar uh, ponas Huntis, kadangi e, jisai e, galės kalbėti tris minutės. Šešėlinis pranešėjas. Ačiū, pirmininkė. Jūs gal ne visai pagal seką suteikite e, man žodį. Pradėjome E, kalbėti apie politinius, ekonominius klausimus. Aš pasakysiu, kad e, pritariu pranešėjos pozicijai. Taip, tai yra politinis klausimas, tai yra politinis pranešimas ir manau, kad mūsų komitetas turėtų priimti sprendimą e, pagrįsta teisės elementais ir pagrįsta elgesiu Izraelio e, žmogaus teisų klausimų ir palestiniečių teisų užtikrinimo klausimų požiūrių. Deja, e, tolerancija dabar e, taikoma yra Izraeliui, bet dėl jos prastėja situacija, kaip žinia, prieš keletą dienų, netgi vakar. Izraelis paskelbė kad jisai nutraukė visus ryšius su e, Junktinių tautų e, taryba atitinkama dėl žmogaus teisių, dėl to, kad buvo priimtas sprendimas dėl tyrimo e, kolonijose. Mūsų frakcija ir aš asmeniškai giname nuolatinę poziciją ir priešinamės prekybos plėtojimui, priešinamės stiprinimui santykių su Izraeliu, e, kol ta valstybė ir toliau pažydinės tarptautinę teisę ir nesilaik, ne, negerbs palestiniečių teisių. Bet tai nėra susijęs su techniniais klausimais, kaip e, sako Europos parlamento teisės tarnyba. Ir aš pasakyčiau, kad iš e, patirties su panašiamis problemomis regione galime pasakyti, kad labai dažnai politiniai klausimai ar e, principinės pozicijos dalykai yra tarsi apeinami, e, kadangi sakoma, kad tai yra techniniai dalykai. Pirmiausia, susijęs su priekybos santykiais. Aš noriu pasakyti, kad logika E, pagal kurią sakysime, kad neišspręsime problemos ar e, dar pagilinsime, paprastinsime dabartinę e, padėtį ar kad reikia plėtoti prekybos santykius su šalimis, kaip kad Izraelis, tai neišspręs politinių klausimų ir nežinia, reikia laikytis tokios pozicijos. Manau, kad tie, kurie sako, kad turime atmesti uh, E, šį sustarimą jo nepasirašyti. Mes e, e, ginsime teisę tokiu būdu ir neturėtume parodyti pavyzdžio kur kas švelnesnio požiūrio teisų klausimu. Vyksta diskusijos visur, net ir mano valstybėje kalbame apie šios dalykus. Izraelis taip yra labai toli pažengęs e, vaistų pramonės srityje, bet ši pozicija neturėtų atsispindėti mūsų pranešime. Mūsų nuomonė nereikia pasirašyti šio papildomą protokolo. Baigiu, pirmininkė. Sì, prima di continuare volevo eh, sottolineare al collega che eh, semplicemente le abbiamo. Norėčiau kolegai pasakyti, kad suteikėme žodį jums tada, kai pamatėme, kad jūs atvykote. Tikrai niekas nenorėjo jūsų diskriminuoti. Jūsų paprasčiausiai nebuvo pradžios sąraše. Selha, taip, pirmininkė, tai yra politinis klausimas. Teisinis aspektas e, egzistuoja, tai yra techninis dalykas ir tikimės, kad teisinė prasme viskas bus padaryta teisingai, bet dabar turime politiškai apsispręsti. Jeigu nebus priimtas sprendimo, tai politiškai nebus gerai, nes dėlsimas nėra politinis pasirinkimas geras. Tesimas dėlsimas niekada neišsprendžia problemų. Tik, kaip žinia, mums ankpetyje tai nepadėjo spręsti problemų, ypač šios konkrečios problemos. Taip pat, dėlsdami, nesusilaukime didesnės paramos savo politikos priemonėms kitose pasaulio dalyse. Neseniai vyko konferencija Europos parlamente ir turėjome galimybę išgirsti ekspertą, kuris sakė, kad nežiūrint to, kad mūsų politika žmogus, žmogus teisų sitie yra labai nuosekli vientisa, bet mes pasaraisiais metais prarandame paramą už ES ribų. Taigi mes ir daugelis iš mūsų skirtingai galvoja apie taikos procesą, jo plėtotę artimuosiuose rytuose. Mes taip labai užjaučiame kenčiančius žmonės, pirmiausia turiu galvoje palestiniečius, bet e, dėlsimas praeitie mūsų įtakos nepadidino. Reikėtų štai pagalvoti, kokiu kitokių politikos priemonių imtis, jeigu norime didesnės įtakos ir užtikrinti geresnį dialogą su Izraeliu. E, jeigu kažkas, tarkim, Izraelis naudoja e, vaistus kaip ginklą, tai mes dėl to, to neturėtume daryti. Mes turėtume pasiūsti signalą, kad mes nesame tokie žmonės ar tokia sąjunga, kuri taip naudotų vaistus. Pirminkė, paskutinis teiginys. Pagal Lisabonos sutartį sąjunga turėtų uh, skleisti savo vertybės, e, man regis tai antras straipsnis, e, sąjungos interesus įtvirtinti ir žmonių, piliečių interesus. Labai sunku e, viską į vieną sudėti vertybės, saugumą, interesus. Tam, kad tą galėtume padaryti, mes turėtume apsispręsti ir šį kartą tai turėtų būti pozityvus sprendimas. Ačiū. Grazie. La parola alla collega. Dėkoju. Andrikienė. You, Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, rekomenduočiau AFET komitetui pas, pasiūlyti INTA komitetui pritarti protokolui, nes dalykai, kuriuos šiandien svarstome, e, jau taryba ir komisija aptarė ir pritarė prieš du metus. Nes jei mes dėlsime, pakenksime Europos e, sveikatos sistemai ir visiškai nepaspartinsime taikos proceso šiame regione. Europos komisija, kuri parengė šį pasiūlymą ir dėrėjosi dėl teksto, e, sakė, kad tai leis e, gauti daug naudos, nes palengvės prieiga prie rinkos sustiprės bendradarbiavimas artimuosiuose rytuose. Norėčiau e, paminėti e, Jordaniją, Egiptą ir kitas šalis, e, kuriom būtų nauda iš šio susitarimo. Taigi, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad šimas net, nepakelia ES užsienio ryšių į kitą lygmenį. Tai yra tik regioninė procedūra numatyta Barcelono, Barcelonos procese ES ir viduržėmio jūros partnerystės rėmose. Tai yra papildomas protokolas prie susitarimo, neatsiejama to susitarimo dalis ir e, nuostatų taikymas Izraelio teritorijoje ir galimas ES įsipareigojimų pažeidimas pagal tarptautinę teisę, e, teisės tarnybos traktuojamas, aiškinamas taip, kad partnerių teisės negali, protokole negali skirtis nuo tų, kurios numatytos pagrindinėme susitarime. Ir tai yra susijęs su protokolo įgyvendinimu. O E, teritorijų pripažinimas ES yra susijęs su e, protokolo įgyvendinimo aspektais ir nekeičia susitarimo esmės. Taigi aš pasisakau už pozityvę nuomonę, už protokolo pasirašymą. Pone Salafranka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turėjome galimybę išplėstinėme biure išklausyti Palestinos užsienio reikalų ministro, kuris kalbėjo apie stagnaciją taikos procese, minėjo arabų pavasarį rinkimus Izraelyje ir JAV parlamente. Dabar mūsų laukia politinis sprendimas, kurį turime priimti. Ir ar turėtume tą proti, protokolą ratifikuoti ar ne. Mano asmeninė nuomonė yra tokia mes neturėtume čia e, maišyti pelų su grūdais. Ir suprantame, kad čia yra politinis aspektas, suprantu Izraelio kaltę, taikos procese jie turi atsakomybę, bet yra ir pozityvi pusė. Ir viena iš priežasčių, kurią paminėjo ponė Dekaiser ir į kurią reiktų atkreipti dėmesį, yra tai, kad neturėtume per tokį susitarimą įteisinti okupuotų teritorijų e, pagal 1966 metų situaciją. Manyčiau, kad turime E, proporcingai žiūrėti į visą šį klausimą ir niekad neužmiršti jo politinio aspekto. Kolega Gomes, prašom. Dvi minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Suprantu argumentus, kurie išsakyti ir ypač mūsų pranešėjos sieki rasti kompromisinį sprendimą, kuris būtų primtinas parlamentui ir šiam komitetui, kuris yra politinis komitetas ir turi primti politinį sprendimą ir sieki, kad mūsų politinis sprendimas atitiktų ES teisę. Ir kaip sakė Veronik de Kaiser, yra techniniai aspektai, jų yra daug, bet šis sprendimas pirmiausia yra politinis Ir mūsų sprendimas ir tame regione, ir tarp mūsų partnerių bus matomas kaip politinis sprendimas. Izraelis yra irgi mūsų partneris. Ir aišku, kad mes savo sprendimu nesiekėme nubausti Izraelio. Mes tiesiog nenorime, kad Izraelis nebaustų savęs ir tuo pačiu palestiniečių. Dėl to aš ir e, kolegos pateiksime pakeitimą dėl to, kad šis protokolas nebūtų pasirašytas, nes toks politinis vertinimas reiškia taip pat ir teisinį vertinimą, kas yra ES teisė ir kad žmogaus teisės toje teisėje vaidina svarbu vaidmenį. Kolegė Vaiderė. Ačiū, pirmininkė. Nedaug turiu laiko pasisakyti, tik sureaguosiu į kolegų mintis. Visiškai sutinku su tai, ką sakė ponė Janaku, e, Šyviets, ponė Andrikienė, taip pat ir ponas Salafranka. Pritariu visų jų mintims. Tačiau norėčiau priminti Jums keletą dalykų ir paminėti tam tikrus panašumus. Jeigu mes vadovausimės tokia logika ir norėtume išspręsti visas regiono problemas su šiuo papildomu protokolu, tai pagal analogiją tie e, Europos parlamento nariai, kurie jam priešinasi, turėtų balsuoti už tai, kad reikėtų užblokuoti visus prekybinius santykius su Armenija. Ta pati galima būtų pasakyti apie prekybos santykius su Rusija, išaldyti juos, kol nebūtų išspręstas Šiaurės Osetijos klausimas. Todėl turėtume daryti skirtumą tarp prekybos santykių E, tai yra naudinga abiems šalims nuo politinių ryšių. Šiame protokole neišspre, šio protokolu neišspręsime visų regiono problemų, kurios, aišku, turėtų būti sprendžiamas. Tačiau norėčiau pakviesti jūs nebedelsti, nedvėjoti ir pritarti šiam AK sustarimui. Jis yra svarbus visam regionui. Dėkuoju. Ačiū dabar, ponas uh, e, Tano, prašau dvi minutės. Dėkui, pirmininkė. Šios diskusijos uh, man sukelia uh, e, dėžavių jausmą. Prieš keletą mėnesių panašiai tuo pačiu klausimu kalbėjome. Ir visiškai nepasikeitė, nei niekieno pozicija kai kur dar sustiprėjo. Uh, daugelis e, parlamente ir šiame komitete norėtų kaip galima labiau e, kritikuoti, bausti Izraelį ir netgi pagal šitą aką sutarimą ir papildomų e, protokolų, bet mes nubausime ES piliečius dėl to, kad jie negalės naudotis vaistais ir kitais produktais. Tai dėja yra, atrodo gana kvaila. Aš matau girdžiu visų pusių argumentus, bet dabar tikrai nebematau, kai bet koks tolesnis dėlsimas mūsų e, pritarimui e, suteiks Izraelio vyriausybei kokio nors pasitikėjimo Europos parlamento gera valia e, Izraelio valstybės atžvilgių. Aš savo frakcijos vardu prašau priimti sprendimą nedelzent, o ne po dviejų metų ir palankų sprendimą, kaip parlamento pritarimą AKA e, papildomam protokolui. Aš tikiuosi, kad taip ir bus, kai balsuosime dėl šio klausimo. Arlaki. Arlaki. Ačiū, ponė pirmininkė. Na dabar mes pradėjome kalbėti apie klausimo esmę. Dauguma kolegų mano, kad šis klausimas yra politinis, o ne techninis. Ir aš nesuprantu iš tikrųjų, kaip galime būtų sumenkinti šio klausimo esmę. Panašu, kad mes kalbame tik tai, pamirštame, kad kalbame ne vieną apie Izraelį ir jo politiką. Mes kalbame apie pagrindinės žmogaus teisės bei tarptautinę priekybą. Jei mes Europos parlamente nuspręsime, kad uh, mes e, plėtodami e, užsienio priekybą netakysime jokių sąlygų trečioms šalims, tuomet tokį sprendimą turime aiškiai apibriežti. Tačiau jeigu mes nuspręsime, jog prekiauti galime su kitomis šalimis tik tai takydami tam tikras sąlygas, turėtume nusekliai laikytis šių sąlygų. Negalime keisti sąlygų ir savo pozicijos priklausomai nuo to, su kuria šalimi prekiaujame. Be abejo, Izraelis yra labai politinė prasme svarbi šalis, tačiau tai iš esmės nieko nekeičia. Taigi turėtume neslėpti, jog šis klausimas turi aiškę politinę potekstę. Aš manau, kad mes turime taip pat nepritarti šiam susitarimui, kadangi mes žinome, kad Izraelis pažeidinėja reguliariai žmogaus teisės, ir mums apie tai žinoma, ir manau, kad mes turime elgtis e, nuosekliai. Ir kalbame ne vien apie kažkokius žmogaus e, teisų pažeidimus. Kalbame apie šalį, kuri okupuoja svetimą teritoriją. Tai yra labai rimtas pažeidimas. Kartais mes smerkiame e, kokią kitą šalį už kur kas mažesnius e, žmogus teisų pažeidimus. Ir todėl aš manau, kad mes turime visoms šalims, visiems savo partneriams taikyti tokias pat sąlygas. Dėkoju. Puiku. Toliau. Baroninė Latford. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu praktiškai viskam, ką pasakė tie, kas prieštarauja ponios Dekaizerio rekomendacijai. Ir ponas Daf, kalbėdamas Aldi frakcijos vardu, visiškai aiškiai pasakė, kad mums tiesiog reikia priimti sprendimą. Ir tokį sprendimą galės priimti plenari, galėsime priimti plenarinėme posėdėje. Jei nepriimsim tokio sprendimo, tuomet visi juoksis iš Europos parlamento dėl to, kad mes nesugebėme priimti sprendimo tuomet, kai reikia. Pone Dekazer kalbėjo apie e, tai, kaip Izraelis apibrėžė savo teritoriją, kurioje bus taikomas šis sustarimas. Aš taip pat susipažinau su teisininkų tarnybos nuomonė. Taip, iš tikrųjų, aš manau, kad mes galėsime pripažinti šio sustarimo taikymą tik tai toje Izraelio teritorijoje, kurią mes pripažįstame pagal tarptautinę teisę. Ir teisingų tarnyba aiškiai nurodė, kaip tai galima būtų padaryti. Taigi, man atrodo, kad tiesiog dėlsime priimti sprendimą. Šio susitrimo nauda Europos piliečiams ir bendrovėms yra akivaizdi ir manau, kad ES negali kaprizingai rinktis, kad šitie, su šitais mes norime bendradarbiauti, su šitais nenorime. Ir Izraelis be abejo yra atsakingas už tai, kad e, taikos dėrybos vis, ne, e, vis e, nėra užbaigtos, tačiau ne vienas Izraelis už tai yra atsakingas. Taigi aš manau, kad reikėtų pritarti šiam sustarimui. Aš manau, kad jeigu mes neleisime parlamentarams balsuoti, tai mes pažeisime jų teisę išsakyti savo nuomonę. Ir todėl aš manau, kad sprendimą reikia priimti nedelsint. Pone Kastelo, delegacijos ryšiams su Izraeliu pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš nedirbu jūsų komitete, tačiau dėkuoju jums už tai, kad jūs mane pakvietėte į šią diskusiją. Jau buvo pasakyta, kad uh, apie tai, kad keliamas klausimas, ar šis klausimas yra politinis ar, ar techninis ir kad e, teisininkų tarnyba pateikė savo nuomonę. Aš pritariu poniai De Kaiser ir manau, kad iš tikrųjų šis sprendimas yra pirmiausia politinis. Praeitą savaitę šiame komitete lankėsi užsienio Palestinos užsienio reikalų ministras ir jisai išsami kalbėjo apie politinę situaciją. Uh, ir apie žmogus teisų pažeidimus okupuotose teritorijose. Aš tiesiog norėčiau priminti tiems, kas sakė, kad šis klausimas yra susijęs su Izraelio baudimu. Ne, tai mes nekalbame apie jo, jokią bausmę, mes kalbame apie aiškaus politinio signalo siuntimą. Nuo to laiko, kai aš pradėjau dirbti Europos parlamente prieš kelias savaitės, uh, aš jau gavau daugybę informacijos apie žmogus teisų pažeidimus. Ir jeigu mes neparemsime e, e, savo žodžių, savo žodžio apie žmogaus teisės e, konkrečiais veiksmais, tuomet pažeisime Lisabono sutartį. Aš pritariu poniai Dekaiser, aš manau, kad šis pranešimas yra gerai subalansuotas ir manau, kad jos pasiūlymas renkti tarpinį pranešimą uh, kuriuome galima būtų ap, aptarti šio sustrimo taikymą tam tikriems produktams ir kad būtų paminėti žmogaus teisų pranešimai, yra geras. Taigi aš pritariu pranešėjo pranešimui ir pritariu nuomonės referentės pozicijai. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad mums šio politinio sprendimo labai reikia. Toliau ponas Belder. nes tai bus paskutinis mūsų kalbėtojas. Aš pritariu tam, kas sakė Palestinos delegacijos vadovė, pritarčiau jos pozicijai ir mūsų frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes esame, pritar, e, esame mm, linkę AK susitarimui pritarti ir jau gėda, gėda tiesą sakant, kad du metai šis klausimas vis atidedamas. Nežinome, ar mes esam prieš ar už. Išklausėm kolegų, kaip sakė ponia e, Rutford, konfliktas yra sudėtingas, situacija sudėtingas, bet e, e, tolesnis atidėliojimas tikrai nėra naudingas. Taigi mes norime kad atitinkamas komitetas kuo greičiau sutvarkytų šį klausimą, kad dėl jo būtų galima balsuoti plenarinėje sesijoje. Pirmininkas. Yra techninis dalykas, kurį norėčiau paminėti, kad galėtume geriau suprasti, ko nori pranešėja. Jūs norite, kad mes užšaldytume dabar pasirašymą, ar tam keliamos tam užšaldymui kokios nors sąlygos yra keliamos ir buvo minėtas dviejų metų laikotarpis, ar jis bus saistantis ar ne. Ir taip pat norėčiau komisijos paklausti, e, kurią atstovauja Arthur Lopien, ar komisija galbūt norėtų pasisakyti. Prašom žodis komisijai. Dėkui, kalbėsiu trumpai. Aš esu Atha Lopien, esu iš priekybos generalinio direktorato. Šį aką susitarimą su įmonių generaliniu direktoratu dėrėjomės dėl šio susitarimo e, su įmonių generaliniu direktoratu teisės tarnyba, visų trijų institucijų, komisijos tarybos ir Europos parlamento teisinės tarnybos pritarė tam susitarimui. yra patvirtinta, kad dėrybos vyko laikantis bendrijos teisės ir tarptautinės teisės ir iš naujo e, bandyti taisyti šį susitarimą yra neįmanoma. Tai netitinka ir mūsų ekonominių interesų ir tas buvo paminėta. Kitas dalykas - susitarimo įgyvendinimas. Teisės tarnyba patvirtino, kad e, įgyvendinant susitarimą yra atitinkamos galimybės ir mechanizmai, kurie yra numatyti ir jokių teisinių problemų nekils. Taigi, tam, kalbant iš teisinių pozicijų, tam sustarimui galima pritarti, problemų nėra. Dėkoju. Dabar žodis pranešėjai. Dėkui, ponė pirmininkė turbūt į visus klausimus neatsakysiu, bet norėčiau kai ką paaiškinti. Pirmiausia, ar čia mes kalbame apie Izraelio nubaudimą? Ne. Tai ne jokia nesankcija. Tiesiog mes norime užimti aiškę poziciją. Dėl de facto situacijos. Tai yra suteikti naujų galimybių Izraeliui pagal naują kaiminystės politiką. Tai yra, norime numatyti sąlygas mūsų susitarimuose su tam tikromis valstybėmis, kad galėtume gauti to, ko iš jų norime. Kol kas iš Izraelio negalime gauti taikos, nes taikos mm, pasiekimas nepriklauso tik nuo Izraelio bet yra dalykų, kurie nuo Izraelio šiame procese priklauso. Pavyzdžiui, rytų Jeruzalės kolonizavimas nepriklauso nuo dėrybo atnauinimo. Gazo sektoriaus e, blokada nuo to nepriklauso. Tie draudžiami gaminiai, kurie yra draudžiami, čia sprendimą gali priimti tik Izraelis, tai priklauso tik nuo Izraelio. Ir kai jūs man sakote, kad Izraelio negalima nubausti, nes nėra taikos, tai taip, aš tam pritariu, bet kai sakoma, kad negalima prašyti iš Izraelio įsipareigojimų žemės e, žmogaus teisų srityje, tai aš tam nepritariu. Nes nauja kaiminystės politika tik vienom šalim bus taikoma, o kitom ne. Jūs man sakote, kad Izraelis nesikeis. Bet jei jis nesikeis, tai tada iš tiesų turėsime rimtų problemų su Izraeliu. Jei Izraelis, kalbant apie žmogaus teisės, nieko nenori keisti, o kitų šalių mes prašome tą daryti, tai tada iš tikrųjų atsiras problemų. Ir atsiras problemų ir dėrybose dėl taikos. Tai jei politiškai mes žmogaus teisų srityje iš Izraelio nieko negausime, tai bus skandalinga. Ir norėčiau, kad tą suprastumėt. Ir, ir parlamentas, ir mūsų komitetas, ir kaip sakė EPP, e, reikia balsuoti už susitarimo pasirašymą, bet yra pakeitimų, kurie yra prieš šio susitarimo pasirašymą Ir tai nesusiję su dėrybomis dėl taikos. Toliau techniniai ir juridiniai aspektai. Perskaičiau teisės tarnybos nuomonę ne vieną kartą. Aišku, mes galime vykdyti įprastinį verslą. Izraelis sako, kad čia yra mano teritorijos, Europos Sąjunga gali sakyti, kaip vis atsako ne, bet mes ne visas tas teritorijas pripažįstame. Bet ką realiai turėsime, ką pasieksime? Nieko. Nes vis tiek pas mus pateiks, pateks kolonijų produktai, gyvenviečių tų kolonistų gaminami produktai. Bet mums reikia turėti kažkokią kompromisinę poziciją ir dėl to savo e, nuomonės projekte pateikiau pasiūlymą, kuris yra daugiau techninio pobūdžio ir kuriame numatyta tarpinė ataskaita. E, numatytas tarpinis pranešimas. Taigi, jeigu E, nekreipsime dėmesio į politinius aspektus ir vis tiek pasirašysime tą sutartį, tai taip ir bus. Bet aš noriu, kad pasikeistų mūsų požiūris į produktus, kuriuos mes gauname iš Izraelio. O toliau 81 Europos parlamento darbo tvarkos taisyklė, kai kalbame apie tarpinę ataskaitą, kuri turi pateikti rekomendacijas uh, dėl siūlomo aktų pakeitimo ar įgyvendinimo. Taigi tas tarpinis pranešimas leistų arba patikrinti, kaip įgyvendinamas sustarimas, arba kaip jis turėtų būti keistas, keičiamas. O tuos pakeitimus aš esu ir pasiūliusi. Tai yra, kad nuo pradžių, nepersiderant dėl visos sutarties, E, nepersiderant dėl visos sutarties, įterpti tą sakinį, kurį aš anksčiau jau siūliau, jo čia nekartosiu. Jei mes norime, kad tas susitarimas būtų pasirašytas, tai nenorėčiau, kad mes atsidurtume sunkioje situacijoje ir nebeturėtume jokios galimybės kontroliuoti, kad ir ES nebepatektų gaminiai iš kolonijų. Ir matau, kad komisija čia visiškai nesirengia nieko mum padėti, tik tai e, teikia deklaracijas, deklaratyvius pareiškimus. Bet reikia e, pakeisti šiek tiek šį susitarimą ir kaip jis turėtų būti keičiamas, aš pasiūliau. Ir manau, kad tai turėtų būti svarstoma intoje, o ne o ne mūsų komitete. Tai jeigu mes negalime politinio kompromiso pasiekti, tai tada turime siekti techninio kompromiso. Bet aš norėčiau, kad tai būtų politinis kompromisas dėl AK susitarimo. Dar norėčiau, ponia Overa, e, dar pakartokite savo klausimą provera, pakartokite savo klausimą. Jūsų uh, siūlymas užšaldyti ar atidėti susitarimo pasirašymą, ar jis susijęs su kažkokiom konkrečiom susitarimo nuostatom, ar ne, ir ar tas dviejų metų yra įpareigojantis, saistantis, galutinis, kuom jis aiškinamas. Gerbiamas pirmininkė, aš nesiūliau nei užšaldyti, nei dviejų metų inta tą siūlo. Aš siūlau pakeisti tą pakeitimą, paskaičiau ir siūlau, kad būtų prašoma parengti tarpinę ataskaitą. Ir taip pat siūliau tą minimalų pakeitimą, kuris nereikalautų peržiūrėti iš principo visos, viso susitarimo ir nesiūliau nieko užšaldyti. Frakcijos mm, galbūt nusprendė kitaip, bet aš nesiūlau nei sąlygų, nei užšaldimo. Nėra politinės galimybės nustatyti kažkokias tai sąlygas. Tas tarpinis pranešimas nieko neišaldo, bet tiesiog bus Mm, tas tarpinis pranešimas rekomenduos, ar reikia kažką tai keisti ir pasižiūrės, kaip vyksta įgyvendinimas. Dar noriu priminti, kad pakeitimus galima pateikti iki kovo 29.12 valandos. Toliau kitas ketvirtas darbo tokias punktas - keliaivių duomenų įrašai, informacijos apie jos naudojimas. Baronienė Latvart yra nuomonės e, pranešėja norėčiau priminti, norėčiau priminti, kad tiems, kurie, tie, kuriems šis klausimas neaktualus, e, išėkite iš salės tyliai. E, nuomonės pranešėja e, pirmiausiai pasižiūrėjo į tuos klausimus, kurie susiję su mūsų komiteto kompetencija. Ir e, tikslas buvo nedubliuoti e, jokio, jokio darbo, kuris siejama su nuomonė. Prašau visų dėmesio. Mūsų komitetas e, šiandieną vienintelį kartą turi galimybę e, keistis nuomonėmis šiuo klausimu, taigi žodis Baroniai Latford. Pranešė neįsijungusi mikrofono. Atsiprašau, maniau, kad įjungtas mikrofonas. Jūs, pirmininkė, teisingai sakote, mūsų komiteto uždavinys yra pasižiūrėti į išorės poveikį, kurį gali turėti siūloma ES direktyva dėl Europos keleivių duomenų įrašų sistemos. Tai nėra sutarimas su JAV dėl keleivių duomenų įrašų, e, dėl kurio lybė balsavome šiandien ryte. Aš, aš bandysiu gana e, lengvai, taip sakant, pažiūrėti į tą išorės aspektą, kurį reikėtų akcentuoti. Pirmiausiai, kontekstas. Daugelį rezoliucijų apie tai kalbama Netgi e, dešim, prieš dešimt metų jau buvo paminyti tam tikri dalykai ir parlamentas pabrėžė, kad yra būtina e, keliaivių duomenų įrašų duomenis e, sėti su privatumu ir piliečių pagrindinėmis teisėmis. Mes e, bandome užtikrinti, kad keliaivių duomenų įrašai būtų naudojami tik tai teisėtvarkos saugumo tikslais, pavyzdžiui, esant terorizmo grėsmiai ar kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. Taip pat e, pabrėžiame būtinybę e, pasirašyti susitarimus su trečiosiamis šalimis, kurie būtų e, kurie atitiktų mūsų duomenų apsaugos standartus. E, pranešėja, jeigu kas išėjote iš salės, tai eikite tyliai ir nekalbėkite taip garsiai tarpusavėje. E, siūloma direktyva yra pirmiausiai nagrinėjama Libe piliečių laisvių e, komitete, kuriame aš taip pat dirbu. Ponas Kirkhofas yra pranešėjas. E, rengiant nuomonę šiame komitete, mano pirmiausias uždavinys buvo užtikrinti sklandžius ryšius tarp ES ir trečių šalių oro vežėjų ir e, vėliavos valstybių, taip vadinamų. Pirmajame pakeitime, aš e, juos pristatysiu trumpai iš eilės, visus pakeitimus. Taigi, pirmajame pakeitime sakau, kad turėtume perinamojo laikotarpio pabaigoje, po to, kai e, vežėjai turėtų eksportuoti duomenys į Europos Sąjungą, jeigu yra kokiu nors techninių problemų, tai tada to laikotarpio pabaigoje komisija turėtų įsigilinti ir e, siekti išvengti in, atskirų iniciatyvų ir neproporcingų valstybių narių sankcijų. Kitaip tariant, reikėtų taikyti bendrijos požiūrį trečių šalių oro bendrovėms. Jeigu yra techninių problemų, mes nenorime, kad būtų reaguojama į jas skirtingai iš skirtingų valstybių narių. Antrasis pakeitimas jame sakau, kad keleivių teisės turėtų būti e, vienodai įtvirtinamos ES ir trečių šalių piliečių atžvilgių. E, tai yra susijęs su mūsų duomenų apsaugos e, dalykais ir mes norime, kad tai galiotų jurisdikcijoms, o ne pilietybės požiūrių. Trečias pakeitimas. Jame sakau, kad ne pritariu tam, jog būtų įtraukti vidaus skrydžiai Europos Sąjungoje nuo pat pradžių. Svarbiausia problema e, pagrindinis, pagrindiniai dalykai bus e, piliečių laisvių komitete aptarti, tačiau aš e, žiūriu pirmiausiai į ryšius tarp vėliau valstybės trečiųjų šalių vežėjų. Mums reikia pasitvirtinti pakankamai praktiškas pereinamasis nuostatas ir aš a, pasisakau prieš įtraukimą vidinių skrydžių nuo pat pradžios, nes tai gali sukelti penelyg didelį darbo krūvį ir paprasčiausiai tos PNR sistemos taps nebeveiksmingos. Mano pasiūlymas komisijai būtų toks, reikėtų pagalvoti, kad gal pirmiausia eikime lietai, o tik paskui uh, skubėkime. Pirmiausiai e, apimkime išorės e, skrydžius ir tik tai tada pasižiūrėkime į vidinius skrydžius, gal vėlesnių laikotarpių. Ketvirtasis, e, penktas, šeštas, septintas, aštuntas pakeitimai aš juose pabrėžiu tai, kad tarptautiniai sustarimai turi numatyti saugiklius, kurie atitiktų šią ES direktyvą. Mes bandome tokius standartus tvirtinti PNR susitarimuose, kurie iki šiol buvo pasirašyti. Žinau, kad su JAV pirmoji susitarimu yra tam tikrų problemų. Aš pati Libe šį rytą sukėliau tam tikro nesusipratimo balsuodama už tą pasiūlymą dėl sutarimo su JAV, sakydama, kad e, geriau tai negu nieko. Bet sakau savo pakeitimuose, kad reikia atit, užtikrinti atitikimą su ES e teisės aktais. Ir pakeitimai nuo 4 iki 8 būtent kalba apie tai. Dar galiausiai noriu pasakyti, kad šeštajame pakeitime e, siūlau išplėsti informaciją, e, dėl kurio e, E, turėtų atskaiti komisija, pirmiausiai e, eksporto klausimas, trečių šalių e, pervežiai, duomenų perkelimas, pervedimas į trečiasias šalis. Reikia aiškiau kalbėti apie tai, kaip tai daroma. Taigi tiek, o po diskusijos mielai sakysiu jūsų klausimus. Grazie molte. Onorevole Fajon. Labai dėkuoju. Toliau ponė Fajanų. Dėkuoju, ponė Trinkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai Sarai. Pritariu praktiškai viskam, ką jį pasakė. Piliečių teisų komitete mes svarstėme šį susitarimą ir aš manau, kad siūlomos reaktyvos e, tikslas pirmiausia yra užtikrinti jo kovojimą su terorizmu. Mes norime, kad sistema būtų tinkamai koordinuojama, tačiau turime ir abejonių dėl įvairiausių dalykų. Pavyzdžiui, ar mums reikia, kad duomenys būtų, anali... E, kad būtų atliekama e, duomenų analizė, kad būtų saugomi ir laikomi duomenys apie pasus ir kitus dokumentus. Be abejo, mes turime kovoti su terorizmu, tačiau mes e, taip pat negalime ir pamiršti būtinybės apsaugoti asmens duomenys tam, kad nebūtų pažeista asmens teisė į privatumą. Todėl mūsų požiūris turėtų būti proporcingas. Antra vertus, jis neturėtų, kaip minėjau, sumenkinti mūsų kovos su terorizmu. Duomenys turėtų būti naudojami tik tuo met, kai tai yra reikalinga kovojant su terorizmu. Apie tai kalbėjome, kai svarstėme sustarimą su JAV. tarius sąnaudos. Dėl jų esame daug abejonių. Jei bus renkami duomenys apie keleivius atvykstančius ir vykstančius į trečiasias šalis, tuomet lyg tai kaip ir viskas būtų aišku. Tačiau jeigu kalbėsime apie vidaus, tai yra ES teritorijoje vykdomus skrydžius, tuomet uh, situacija yra kitokia, kadangi šios sąnaudos, duomenų rinkimo sąnaudos gali būti nepakeliamos maž, mažiems vežėjams. Šis e, pasiūlymas yra kritikuotinas ir dėl pagrindinių žmogaus teisų ir lybė komitetas turėtų parengti nuomonę, bet mums dar reikės laiko. Ponas Lopes, ir prašau kalbėti netrum, nergiau nei dvi minutės. Šis, ši priemonė yra pagrista kita priemonė, dėl kurios mes balsavome Libi komitete šį rytą. Tai aš kalbu apie mūsų sutarimą su JAV dėl PNR duomenų, kuris yra skirtas pirmiausia kovai su terorizmu, tačiau mes žinome, kad jisai prieštarauja Lisabono sutarčiai, kadangi šis susitarimas neapsaugos žmogaus teisų, neužtikrins tinkamų duomenų apsaugos Ir žinome, kad 21-ame straipsnį numatytas registras buvo jau kritikuo, kritikuotas ir nekarta. Siūloma yra užsimti profiliavimu, analizuoti duomenis. Visi šie dalykai kelia mums daug abejonių. Aš nesu ekspertė, tačiau aš prisimenu, kad ponas Bakarija, labai gerai žinomas baudžiamosios teisės ekspertas, uh, sakė, kad geriau yra turėti nusikaltelį gatvėje, laisvai, uh, uh, esanti laisvėje gatvėje, nei uh, nuteisti neteisingai nekaltą asmenį. Turime reikalauti, kad šis dokumentas būtų skirtas tik kovai su, su terorizmu ir kad duomenės būtų uh, pateikiami tik tai griežtai apibrieštomis aplinkybėmis ir sąlygomis. Tai yra visiškai būtina tam, kad būtų nepažeista galiojanti teisė. Be abejo, procedūriniai klausimai yra labai svarbus, bet ne mes čia turėtume apie tai kalbėti. Terorizmas yra pagrindinis, pagrindinis šios sutrimo tikslas. Negalime leisti, kad e, dėl kovos su terorizmu pamirštume savo pagrindinės vertybės. Pirmininkas. Na, nedaug italų cituotų Bekeryje. Toliau. Kalbėtojos kalba neįsirinkęs mikrofono. Microphone. Microphone. Uh, no. No. Here's another one. Here's the next one. Yeah. The, uh, the uh, thrust of these uh, amendments. Šių pakeitimų esmę galime būtų apibendrinti taip, kai tai yra padaryta preambulėje. Ten yra pasakyta, kad Europos parlamentas pripažina, kad, kad, pripažįsta, kad jis uh, yra pasiryžęs kovoti su terorizmu ir užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės. Be to, kitas komitetas pateikė pakeitimą, kuriame taip pat pateiktas puikus yra. Uh, apibrėžimas. Ten yra parašyta, kad duomenys turėtų būti pateikiami tik tuo met, kai tai yra griežtai e, ir būtinai reikalinga tam, e, tam kad būtų atskleisti tarptautiniai su terorizmu susiję nusikaltimai. Aš norėčiau Jums priminti, kad e, mes turime jo tarptautinę arešto orderį, tačiau tenai yra numatytos labai aiškios sąlygos, kuriomis jisai gali būti išduotas. Tačiau iš čia mes tokių sąlygų visiškai nematome. Ir gali būti taip, gali atsitikti taip, kad, kad Didžiosios Britanijos e, piliečiai gali atsidurti kitų šalių kalėjimuose, kuriuose laikymo sąlygos yra labai labai sudėtingos. Ir negalime leisti, kad būtų pitongžiaujama šių dokumentų, kaip yra pitongžiaujama e, e, tarptautinio arešto orderių. Dabar demokratai ir Barnenė Ašton pasidarbavo taip, kad, kad e, tarptautinis arešto orderis e, taikomas nesižvelgiant į jokias sąlygas. O dabar jūs čia dabar e, rodote mums, kad jums labai rūpi duomenų perdavimas. Jums nerūpėjo žmonės anksčiau. Taigi tol, kol kas nors yra pažymėta ES žyme, Viskas yra tuomet teisinga. Tai tiek apie žmogaus teisės. Ar lakį? E, Ar lakį? Vieną minutę kalbėkite. Turėčiau išsakyti keletą dalykų, kurie man kelia susirūpinimą. Tikiuosi, kad parlamentas arba atmes šį pasiūlymą, arba iš esmės jį pakeis Kolegos jau išreiškė savo nuomonės dėl šio instrumento, dėl šios priemonės teisėtumo. Bet aš norėčiau pakalbėti apie jo naudą kovojant su terorizmu. Būdamas organizuoto nusikalstamumo, kovos su organizuotų nusikalstamumo ekspertas, abejoju, ar šis, ši priemonė būtų naudinga kovoti su terorizmu. Pirmininkas, mes čia labiau primename diskoteką negu parlamento posėdžių salę. Ar galėtume nurimti ir išklausyti kalbėtojo? Gal reiktų uždaryti duris, nes labai daug triukšmo. Arba jei norite, galime pradėti šokti. Uždarykime duris prašo pirmininkas. Prašom. Prašom. Taigi, aš sakiau, ponė pirmininkė, kad aš bijau, kad čia mes sekame amerikietišką, amerikiečių pėdomis, e, kovodami su terorizmu. Tai yra, kuriame didžiausias duomenų bazės, kurios niekad nebuvo naudingos Europos teisės saugos organizacijos, įstaigos ir vyriausybės parugsėjo 11-osios laikosi kitokios strategijos, tai yra naudoja žvalgybos duomenis, atrinktus duomenis, niekad nenaudoja karinių duomenų ir tų griozdiškų didelių duomenų bazių, nes jų nauda labai abejotina nes nei vienas mafijozas, nei vienas teroristas nebuvo sugautas naudojantis tokiomis priemonėmis. Teisės saugos organizacijos jau ir taip turi visus duomenis apie žmonės, kurie skrenda lėktuvais, apie įtariamus asmenis ir mums visiškai nebereikia didinti uh, didinti asmeninių laisvių ir privatumo e, pažeidimą užtikrinančių teisinių priemonių skaičių. Dėkui. E, toliau. E, kitas kalbėtojas. Aš pritarčiau ponios Latford pasiūlymui, išskyrus penktąjį pakeitimą, kuriame kalbam apie tai, kad PNR duomenys gali būti siunčiami į trečiasią šalis tik tai tada, jei ES sudarė susitarimą su tom trečiosiomis šalimis. Tai reiškia, kad tie duomenys keliaus tik į JAV ir Australiją, o galbūt būtų daug um, saugiau uh, naudoti tokią taisyklę, kai mm, keitimasis PNR duomenimis būtų apibrėžiamas kiekvienu konkrečiu atveju. Tai nereiškia, mm, kad visuomet toks keitimasis su trečiosiomis šalimis bus leidžiamas. Bus leidžiamas e, keitimasis tik tai su tomis šalimis, kurios užtikrins tinkamą tokių duomenų apsaugą. Ir tie duomenys bus naudojami tik tiem tikslam, e, dėl kurių susitarta. E, kolegė Lunačiak, pusantros minutės. Norėčiau pasakyti nuo pat pradžių, kad mano frakcijai kyla daug problemų lyginant su to, ką sakė ponas Alakino e, dėl duomenų rinkimo ir proporcingumo Ir ypač dėl to, ką siūlė ponė Latford savo pakeitimuose, mes mažai kam galėtume pritarti, nes manome, kad e, turime ginti ne tik Europos piliečių, bet ir trečiųjų šalių e, piliečių teisės. Bet man šis, e, ši direktyva, šios direktyvos pasiūlymas kelia daug problemų dar ir dėl to, kad mūsų frakcija mano, kad norint kovoti su terorizmu, šių, visų šių duomenų nereikia. O kai kalbame apie trečiasias šalis, jei net yra su tomis šalimis susitarimas, e, pavyzdžiui, kaip su Kanada ar su Australija, o tai čia viskas gerai, o kaip su kitomis trečiomis šalimis, kaip mes sukontroliuosime, kad jos laikytųsi tų susitarimų. O žmonių teisių ir privatumo apsauga, mano nuomonė, yra tokia pat svarbi kaip ir kova su terorizmu. Jei galime sakyti, kad kitos šalis, trečiosios šalis bendradarbiauja su mumis kovodamos e, prieš terorizmą, turime neužmiršti, kad jos tos duomenys gali panaudoti savo tikslais, tikslais pažiūrėjau, bandydamos susidoroti su opozicija su opoziciniais judėjimais. Taigi reikia labai reikia atsižvelgti visus šios dalykus ir kol kas mes apskritai tokiam pasiūlymui nepritarėme. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad pakeitimų paskutinė data yra 29 kovo. O dabar pereikime prie kito darbo atverkės punkto. Tai yra pasikeitimas nuomonėmis Atsiprašau, sako pirmininkas. Norėčiau paprašyti trumpai kalbėti. Vėluojame ir atvyks svečiai, kurie jau 20 minučių laukia. Žodis pranešėjai, tikrai mano klausimą nereikėjo taip ilgai jau svarstyti. Svarbiausias dalykas yra susijęs su siūlomos direktyvos būtinumu ir proporcingumu. Aš bandžiau pasakyti aiškiai, kad aš šio klausimo nenagrinėjau savo nuomonėje nuo užsienio reikalų komiteto, nes tai bus pagrindinių diskusijų subjektas piliečių laisvių komitete. Aš nebandžiau uh, to akcentuoti mūsų komiteto nuomonėje jau seniai suvokiau, kad kokios yra problemos susijusios su PNR. Rengiau e, pranešimą prieš trejus metus e, parlamente dėl profiliavimo. E, deja, nieko vėliau nebuvo šių klausimų padaryta. Taigi, kaip sakiau, šis klausimas yra aktualus būtų alesnis lybė. Dartmut noriu pasakyti, kad um, dėl arešto orderio taip pat nekalbame, nors uh, kitiems kolegams iš šalia galiu pasakyti, kad man būtų įdomios tokios diskusijos. Uh, aš uh, e, prisidedu prie tinklalapio, kuris uh, pasisako už uh, teisingą teismą. Uh, uh, visuotinai visur ir ten kalbam apie Europos arešto orderį. E, oro bendrovės e, ir PNR visuomet sakoma, kad jos turi rinkti duomenys, bet kas e, tai, tai apmokės. Taigi senodų klausimas yra labai svarbus, bet lybė turėtų tai nagrinėti ponė Romero Lopes. Uh, E, pabrėžė, kad reikia būtinai pateisinti PNR. E, dirbdama lybė komitete, ji turbūt žino, kad aš visiems jau įkyrėjau dėl to, kad, sakau, jau komisija neturėtų e, naudoti termino nežinomi tariamieji. Tai yra kažkoks baisus išsireiškimas, nes arba tu esi žinomas įtariamasis, arba ne, nėra nežinomų įtariamųjų. E, terorizmas, rimtis nusikalstamus, rimti nusikaltimai tai yra objektas. Aš e, balsavau už susitarimą su JAV dėl to, kad e, manau, kad skirtingai interpretuojamas tikslas. Ir praeitą savaitę, būdama Vašingtone, Tevinės apsaugos departamente, kėliau šį klausimą, aš nemanau, kad JAV ir ES interpretuoja vienodai šitą susitarimą. Dėl penktojo pakeitimo, ponia Ungurianų, aš nesakau, kad mes turime susitarimą su trečiame, trečiaja šalimi. Ši šalis e, turi būti tarptautinių konvencijų e, prisijungus prie tarptautinių konvencijų. O jeigu dar kitų klausimų kokiu nors nepaliečiau, tai vėliau galėsime juos taip pat aptarti. Dėkuoju. Taigi e, šis klausimas baigtas, o toliau keisimės nuomonėmis. E, dėl išorinių finansinių priemonių 14-20 metai. Labai atsiprašau, kad mūsų e, svečiai turėjo palaukti. Svečiai tai Marija Marinakė, e, e, išorės veiksmų tarnybos atstovė, taip pat Sanino komisijos atstovas ir Klausas Rudišauer kuris yra atsakingas komisijoje už poveikio vertinimus. E, taip pat lankusi pas mus Tung Lai Mark, komisijos politikos priemonių tarnybos direktorius. E, pirmą kartą keičiamės nuomonėmis dėl ES e, išorės finansavimo priemonių naujųjų. Pernai gruodžio 7 buvo pateiktas atitinkamas pasiūlymas. Ši diskusija yra svarbi Naujos finansinės priemonės e, e, bus, bus siejamos su ES e išorės veiksmais 14-20 metais užsienio reikalų komitetas nusprendė pasižiūrėti į šį klausimą kaip į visumą ir išklausyti skirtingų departamentų, direktorato atstovų, kad galėtume sudaryti plačią nuomonę. Pirmiausia, suteiksiu žodį išorės veiksmų tarnybos atstoviai, e, kad ji paaiškintų, kokios yra tos naujosios finansinės priemonės ir kokie bus skirtumai e, lyginant su dabartinėmis. Ir taip pat norėčiau, kad paminėtumėte bendrus klausimus. Tai yra, kaip e, galime užtikrinti parlamento priežiūrą įgyvendinant naujasias finansavimo priemonės ir strateginius sprendimus siemius šiomis priemonėmis. Taip pat noriu pasteirauti, e, kaip komisijos pasiūlymai e, skatina demokratijos, e, žmogaus teisų ir saugumo plėtotę. Ir kitas dalykas, išorės veiksmų tarnybos komisijos bendradarbiavimas programuojant priemonės Toliau, koks ryšys bus e, koordinuojant veiksmus tarp valstybių narių ir tarptautinių organizacijų ir tarptautinių donorų. Kokios numatomos partnerystės su naudos gavėjomis šalimis, ypač e, kai bus derinama ES pagalba su šalių naudos gavėjų programomis, politinėmis priemonėmis. Uh, Toliau, kaip dėl e, nevyriausybinio organizacijų pilietinės visuomenės, ar jos e, bus įtrauktos į programų rengimą ir stebėseną? Kokia dabartinė situacija, kokios yra ateities perspektyvos. E, suteiksiu žodį kalbėtojams po tris minutės. Paskui kolega Beginį, Kukan, Brantner, Mauro. E, pirmasis Vigini, socialistų atstovas, dėl pasirengimo narystėj priemonės. Prašom. Trumpai aš e, žinau, kad laiko turime nedaug, keletas pastebėjimų. Dėl e, IPA, tai yra pasirengimo narystėj priemonės Džiaugiamės tuo, jog e, pateikta priemonė numato daugiau lankstumo, e, didesnį akcentą numatyta teikti politikos e, priemonėms. Taip pat atsiras galimybės perskirstyti išteklius nuo vienos į kitą politikos rytį. Ir šalis, kurios galės uh, naudotis pagalba e, nebus aistytos savo statusu kaip kandidatės ar dar ne kandidatės. Tai, nuo to nepriklausys pagalbos teikimas. Norėčiau pateikti keletą klausimų. E, reikėtų pasikslinti detalės. E, diskusijos prasideda, rengiamas klausimas, taigi norėčiau kai ką nuo pat pradžių pasiaiškinti, nes tai gali būti naudinga. Pirmiausiai, žinome, kad komisija savo pasiūlyme daugiausia dėmesio skiria politiniams kriterijams, pirmiausiai vakarų Balkanų šalims, bet reikia e, atsižvelgti ir specifinius šalių poreikius, pavyzdžiui, statymo viršenybės, e, kovos su korupcija, organizuotų nusikalstamų srityje. E, e, reikia galvoti apie konkrečias šalių, konkrečių problemas, bet yra ir bendrųjų dalykų, pavyzdžiui, demokratijos stiprinimas, pasikeimo stiprinimas, švietimas. Šie klausimai yra labai svarbus visam integracijos procesui. Taigi kaip apibrėžtos, nustatytos politikos sritys siemos su stojimo kriterijais ir kaip bus atsižvelgta į konkrečius vakarų Balkanų šalių poreikius. Kitas klausimas, kurį reikėtų pasiaiškinti, yra toks. Uh, E, politinės kryptis ar sritys. Jūs sakėte, kad bus numatytas atinkamas darinys e, komisija e, su šalių strategijose dokumentuose apibrieš tai, ką jūs turite konkrečiai galvoje. Ar reiškia, kad tik tai keletas sričių bus numatyta, ar tas derinys politikos uh, sričių reiškia, kad visos bus taikomos, bet kai kurioms politikos kryptims e, bus e, mažiau dėmesio skirta komisijos, e, atsižvelgiant į konkrečių šalių situaciją. Kitas svarbus klausimas. Kaip suprantu, jūs, tuoj baigsiu, sako kalbėtojas, jūs Galbūt galėtumėt pakalbėti apie visas priemonės plačiau, bet jeigu galėtumėte pasakyti konkrečiai dėl rengimosi narystėje priemonės, kaip būtų galima įtraukti parlamentą į visą sistemą, užtikrinti galimybę prižiūrėti, vykti priežiūrą ir taip pat pristėti prie daugiametės strategijos, atskirų šalių strategijos. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę dėl šio klausimo ir tikiuosi, kad ateityje dar mes jį panagrinėsime giliau. Ačiū. Dėkoju, toliau ponas Kukan. Dėkoju, pirmininkė. Europos kaiminystės priemonė. Apie ją dvi pastabas norėčiau pasakyti ir po to norėčiau užduoti klausimus mūsų svečiams, tam, kad mes pasinaudotume jų žiniomis. Taigi, kaiminystės priemonė. Aš pritariu pagrindiniams principams, remiantis kuriais bus taikoma ši priemonė. Demokratijos stiprinimas, bendradarbiavimas ir žmogaus teisės visiems. Tai yra vertybės, kurios rūpi visai ES, yra būtina remti šiomis vertybėmis ir šiais principais ten, kai plėtojant santykius su kaiminimis šalimis. Mes plėtodami e, santykius su kaiminimis šalimis turėtume veikti veiksmingai bei atsižvelgti į šių šalių pažangą, bei jų e, siekė vykdyti reformas. Todėl aš manau, kad ES parama turėtų būti teikiama atsižvelgiant į pažangą daromą gyvendinant ekonominės ir politinės reformas. Ir dabar penki klausimai mūsų svečiams. Pirmiausia, daugiau už daugiau principo taikymas. Kaip komisija ir išraiksmų tarnyba ketina praktikoje taikyti šį principą. Gal jūs galėtumėt išsamiau papasakoti mums apie tai, kaip yra traktuojami įvairūs indikatoriai ir e, stebėsienos mechanizmai. Kokias skatinamasias priemonės galima būtų numatyti pagal kitas paramos e, priemonės, taikant daugiau už daugiau principą. Antras dalykas pažangos vertinimas. Gal mūsų svečiai galėtų išsamiau pakalbėti apie tai, remintis kokiais kriterijais yra vertinama kaiminėse šalise daroma pažanga. Trečias klausimas. Šaliai skirtų lėšų naudojimo lankstumas. Ir kaip Jums atrodo, ar galima būtų perskirstyti e, ar pakeisti e, šaliai skirtas lėšas, jei šalies valdžia pažiūrė žmogaus teisės ir kaip galima būtų traukti pilietinės visuomenės organizacijas į šį procesą. Ketvirtas dalykas - sąlygos. Taikant uh, kaiminystės priemonė yra numatytos tam tikros sąlygos, uh, kurios yra apibrėžimas pozityviai ir negatyviai. Kaip Jūs suvokėt tą teigiamąjį, uh, teigiamasias, pozityvesias sąlygas? Ir kaip apibūdintumėt e, kitas sąlygas? Nežinome, kad kol kas šis principas nėra taikomas gyvenant kaiminysės politiką. Ir paskutinis klausimas. Kokį vaidmenį galėtų atlikti Europos parlamentas, nustatant politinius prioritetus taikant šią priemonę? Dėkuoju, ponė pirminkė. Toliau kolega, kolegė Brandner. Yes, sorry, the microphone didn't work over. Atsiprašau, pirmininkė, neveikia mano mikrofonas. Taigi dėkoju Jums, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pakalbėti apie tris dalykus. Struktūra, taikymos rytis ir parlamento teisės, gyvendinant stabilumo priemonį. Džiugiuosi, kad buvo atnaujintas 46 straipsnis, kuriame kalbama apie pasirengimą krizėms. Ir aš manau, kad būtų ten, ten taip pat paminėtos taikos labų skirtos partnerystės. Iš esmės aš džiugiuosi, kad komisija siūlo e, skirti ne 65 procentus viso biudžeto e, e, trumpalaikė reakcija į krizės padarinius. Aš siūlyčiau net padidinti šią sumą iki 70 procentų. Ir ketvirtam ir penktam straipsniuose taip pasiūlyčiau uh, pakeisti skaičius, numatyti 15 ir 10 procentus skaičius atitinkamai. Ir toliau, šiuose e, trijose straipsniuose ir priedas yra paminėtos konkrečios politikos sritys. O aš norėčiau paminėti štai ką. Aš manau, kad reikėtų sustiprinti e, ryšį tarp kovos su organizuotu nusikalstamumu ir būtinybė gerbti žmogaus teisės. Antra, kyla klausimas, gaivalinių nelaimių klausimas ir atkūrimo klausimas. Aš manau, kad mūsų pagalba, ši priemonė gali būti naudojama tik tuo met, kai gaival, dėl gaivalinės nelaimės kyla grėsmė saugumui. Ir tuomet ji galėtų būti pritaikyta tam, kad būtų sustiprintas sustiprinti tie saugumo aspektai, kurie, kurios susilpnino gyvalinė nelaimė. Ir trečias dalykas e, - priežiūra ir analizė. Šioje srityje esame daug dar neįspręstų klausimų. Kokį, pavyzdžiui, vaidmenį mes galėsime atlikti vykdant šią priežiūrą. Ir aš manau, kad e, kad šiai priemonė taip pat turėtų, e, reikėtų priimti deleguotusius aktus lygiai taip pat, kaip tai yra daroma ir su kitomis priemonėmis. Dėkoju. Marija Maru. Partnerystės priemonė. Ačiū, ponė pirminkė. Aš pataisiu tris trumpus klausimus. Ir pirmiausia, kreipiuosi į mūsų svečius. Bet be abejo, jos galės atsakyti visi, kas nori kad Pirmiausia, direktorius klausimas direktoriui Tunlai Marg. Praeitą savaitę vyriausioji įgaliotinė išorės politikai pasakė, kad partnerystės priemonė tai yra ūsinio politikos priemonė ir ji vaidins svarbu vaidmenį skleidžiant ir tvirtinant ES strateginius interesus. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokie partnerystės priemonės elementai gali būti dar labiau sustiprinti ES tam, kad dar geriau galima būtų pasinaudoti šią priemonę mūsų išorės santykių politikoje. Toliau, partnerystės priemonė yra skirta toms šalims, kurios vaidina svarbu vaidmenį mūsų išorės santykiuose. Taigi, iš esmės, šis, ši priemonė gali būti e, taikoma bet kokiai šaliai. Gal jūs galėtumėte šiek tiek pakalbėti apie šios priemonės taikymo grafiką? Ir kaip, pavyzdžiui, galima būtų ją suderinti su visumo bendradarbiavimo priemonė, ypač Latino Amerikoje. Ir uh, toliau klausimas Marijai Marinakė ar partneristės priemonė atitinka mūsų ketinimus padėti šalims, teikiant skubę pagalbą nenumatytais atvejais. Ir kaip galim būtų pritaikinti šią priemonę, užtikrinti, kad mūsų intervencijos būtų veiksmingos. Dėkuoju ponui Mauro. Jūs taip pat paminėjote ir demokratijos, ir žmogaus teisų priemonę. Aš kolegos vardu pateiksiu klausimą. Pirmiausia, šiame e, pasiūlyme nėra numatyta e, renkti deleguotusius aktus. Tai prieštarauja e, sustarimu pasiektam per pastarąjį takinimo komiteto posėdį. Kodėl taip yra? Antras dalykas. Demokratijos priemonė turėtų būti labai lanksti, kaip Europos komisija ir AIVT tai ketina praktiškai tai įgyvendinti, kai bus įgyvendintas tas pažiūrės stabilumo priemonės lankstumas. Žmogaus teisų priemonė, demokratijos priemonė, panašu, kad dažnia, dažniausiai yra taikoma ten, kur kalbama apie žmogaus teisės, kad galim būtų praplėsti jos demokratijos įtvirtinimo aspektą. Dabar mūsų svečiams suteiksiu galimybę sakyti pateiktus klausimus. Kiekvienam iš jūsų suteiksiu po 5 ar 6 minutės. Pirmoji kalbės ponia Marija Marinakė ir po to o, ponas Sanino. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę atvykti į jūsų posėdį. Dėkoju, kad tikiuosi, kad šis dialogas bus naudingas. Kai kalbame apie daugiametės finansinės priemonės naudojimą, ir numatytus biudžetus mūsų projektam per ateinančius septynerius metus. Labai svarbu, kad mes atsižvelgtume į Europos parlamento nuomonę ir mes labai didelį dėmesį skiriame tiem komentaram, kuriuos uh, pateikė Europos parlament, parlamentas ir dar pateiks per mūsų išsamesnės diskusijas. Uh, Mano kolegos pakalbės apie konkrečius instrumentus, konkrečias priemonės, o m, mm, kai kalba. Ir noriu pasakyti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba bandys ieškoti visų įmanomų sprendimų ir čia aišku norime, kad parlamentas nubrėžtų politinę uh, mūsų veiklos krypti šioje srityje. Šis pasiūlymas, šie pasiūlymai atspindi prioritetus, daugiametės finansinės programos prioritetus, e, kuri, kurie atsispindi globalios Europos komunikate. Ir šie prioritetai atspindi politinę realybę, kai kalbame apie šias įvairias siūlomas priemonės, norėčiau pasakyti, kad čia yra ir naujų elementų, lyginant su prieš tai buvusią e, programą, tai yra partnerystės priemonė. Tai yra naujasis elementas, nauja priemonė, aukštoji įgaliotinė. E, Pone Ašten buvo AFET komitete prieš keletą dienų ir jinai kalbėjo, e, kokia svarbi yra ši priemonė kurios tikslas yra padėti ES siekti strateginių tikslų ir prioritetų. Tai yra, kad ES interesai šiuo atveju yra labai svarbus siekiant naikinti skurdą ir padėti besivystančiom šalim visame pasaulyje. Ši priemonė ši bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė mm, bus nulemta jos galutinis mm, ši gal priemonė bus nulemta Europos parlamento, jos tankymos rytis ir įgyvendinimo aspektai. Nors jai nėra skirta labai daug lėšų, Mes manome, kad jinai bus tinkamas politinių iniciatyvų pagrindas e, mūsų strateginių e, planų ir siekių e, su pagrindinėmis ES šalimis partnerėmis įgyvendinimo. Anksčiau to nebuvo galima pilnai užtikrinti, nes neturėjome tinkamos priemonės tam. Ir ši priemonė, manau, E, taip pat puikiai dėrės su kitomis priemonėmis ir bus visiems naudinga. Kalbant apie demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė, jos nauda jau pasitvirtino ir jinai iš tiesų buvo labai veiksminga, taigi neturėtume jos iš esmės keisti, tik šiek tiek pakoreguoti. Nes priešingų atvejų galbūt negalėtume pasiekti siekių. Tai yra uh, užtikrinti, e, siekti, kad uh, politikoje atsispindėtų visos ES pagrindinės vertybės ir žmogaus teisės būtų remiamos visame pasaulyje. Ir e, manau, kad ES pamokos yra naudingos ne tik pačia ES, bet ir daugeliu kitų šalių. Bus skatinamas dialogas, siekiant geriau užtikrinti žmogaus teisės taip pat ir platesnėme kontekste, laikantis e, pagal Europos kaiminystės priemonę e, pagrindinio principo daugiau už daugiau, tai taip pat prisidės prie ES e, ir prie vyriausybių pastangų vertinti kaip e, žmogaus teisės garantuojamos. Kai kalbame apie politiką, kaiminystės priemonė daugiau, kurios principas yra daugiau už daugiau, tai manau, kad turime pripažinti e, šalių partnerių pastangas ir siekti mm, E, pavyzdžiui, užsitikrinti didesnį rinkos dalį arba glaudės bendradarbiavimą. Daugiau e, nebekalbėsiu, tokie yra mano pradiniai komentarai. Dabar steiksiu žodį kolegom. Dėkui už pristatymą. Stefano Sanino, prašom žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Atsakau kolegai Vygen dėl e, no, novatoriškumo aspekto. Kai kalbame apie politinius aspektus, tai mm, turime pasirengimo narystės pagalbos priemonė ir čia yra 23 ir 24 e, straipsniai, kuriuose kalbama apie pagrindinių teisų užtikrinimą ir saugumo, teisingumo ir laisvės erdvę. Ir čia turi būti pradėtos dėrybos su potencialiomis šaliomis, šalėmis kandidatėmis ir netgi diskusijos turi prasidėti dar iki dėrybų. Norėtume, kad e, čia e, galėtume su tom e, vakarų Balkanų šalim galėtume suteikti ir didesnį institucinę paramą šioje srityje. O pirmajame reglamente skirtame pasirengimo narystiai pagalbos priemoniai. E, tai būtent ir pasigėdome tinkamų institucinių struktūrų kūrimo. Tam nebuvo skirtas pakankamas dėmesys e, teisinės valstybės kontekste. Ir mes norėtume, kad dabar skirtume pagrindinį, e, daug didesnį dėmesį šiem aspektam. Kitas klausimas dėl politikos krypčių ir jų derinimo. E, bandėme, e, kad neliktų e, to instrumento išskaidimo į atskirus komponentus, priemonės išskaidimo į atskiras dalis, Norime, kad jinai būtų lankstesnė ir kad nebūtų laikomasi požiūrio, kad viena priemonė yra tinkama visiems. Tiesiog norime, kad kaip tik jinai būtų pritaikyta kiekvienos šalies poreikiams, kad būtų atsižvelgta į tai, ko labiausiai reikia tai šaliai, kad būtų atsižvelgta taip pat ir į dėrybų etapų, etapų reikalavimus, kad būtų uh, galima užtikrinti tinkamą politikos skripčių derinimą, atsižvelgiant į kiekvienos šalies specifiką. Kitas svarbus elementas yra, e, kai kalbame apie lėšų skirimą, taikyti irgi lankstesnę skirimo sistemą, remiantis atskiromis strategijomis, turiu galvoje vakarų, Balkanų šalis, nustatant Mm, politikos mm, kryptis remiantis jų konkrečiais poreikiais ar reikalavimais. Pavyzdžiui, yra šalis, kuri pradeda um, narystės dėrybas, pavyzdžiui, birželį galbūt Montenegro pavyks tą padaryti, tai jos povei, poreikiai yra vieni, o, pavyzdžiui, Kosove, kai kalbame apie uh, stabilizavimo priemonę rengiantis stojimui, tai Tai aišku, kad Kosovo poreikiai yra visai kiti. Ir Europos parlamentas, aišku, turėtų pažiūrėti į platesnį diskusijų kontekstą. E, tai taip pat yra susiję ir su horizontaliais aspektais, ir su išorės veiksmų priemonėmis. Galiu pasakyti, kad pagal naują komitologijos reglamentą Europos parlamentas gaus visų dokumentų mm, gaus visų dokumentų projektus ir suintensyvės santykiai tarp komisijos ir Europos parlamento, nes mes esame atviri ir pasirengę nuolat keistis nuomonėmis su Europos parlamentu. Ir tikrai norime užtikrinti Europos parlamentą, kad stengsime, kad tie sprendimai, kuriuos mes primsime, atspindėtų parlamento norus. Taigi, bet norėčiau dar kartą pabrėžti, koks svarbus yra uh, platesnis kontekstas. Daugiau nekalbėsiu. Dėkui, ponė pirmininkė. E- Labai ačiū. Dėkuoju, kad e, laikėtės e, laiko jums skirto kalbėjimo. Dabar ponas Rudišauser. Dėkuoju. Pirmininkė, džiaugiuosi galimybę pasikeisti nuomonėmis norėčiau pasakyti, kad galima mūsų pasiūlymą apibūdinti keliais sakiniais ir tokiu būdu atsakyti į klausimus, kurie buvo pateikti. Pirmiausia, svarbu suprasti, kodėl yra pateiktas pasiūlymas. Pirmiausia, tai yra priemonės, kurias parengė visos komisijos tarnybos ir išorės veiksmų tarnyba labai glaudžiai bendradarbiavimo bendradarbiavo su komisija. Tai reiškia, kad priemonės yra labai e, suderintos tarpusavį, užtikrinta, kad nebūtų dubliavimuose ir kad būtų geriausiai pasidalyti ištekliai įgyvendinant skirtingas priemonės. Tai, mano nuomonė, yra svarbu ir grįšiu e, dar vėliau prie to. Labai svarbu, kad e, įvedamas naujas supaprastinimo elementas, ta prasme, kad visoms priemonėms bus taikomos panašios taisyklės ir tai yra vienas iš klausimų, kurias pateikė komiteto nariai. Kitas pastebėjimas priemonių paketas labai e, glaudžiai susijęs su Lisabono sutartimi, taigi bendroji struktūra nėra iš esmės pakeista. Kiekviena priemonė e, atitinka e, atitinkamą sutartie numatytą politinių veiksmų sritį. E, Mes e, atlikome tam tikrus pakeitimus, bet tai daryta priemonių pačiame viduje, o ne priemonėse apskritai. Komisija pirmiausiai galvojo apie supaprastinimą, apie didesnį veiksmingumą ir poveikį kiekvienos priemonės. Kolegos jau apie tai kalbėjo šiek tiek. Dar vienas svarbus aspektas yra toks. E, sritis, ketvirta kategorija ir finansiniai dalykai yra nedaug sričių, kuriuose komisija siūlo nemažai padidinti finansavimą. Tai reiškia, kad ketvirtoji kategorija išorės veiksmai tampa labai svarbi ir tai reikėtų suprasti. Taip reikėtų žiūrėti tą pasiūlymų paketą. Dar vienas e, klausimas. E, dabar reaguoju į konkretesnius klausimus, pavyzdžiui, pono Kukano. Labai svarbu žiūrėti viską kaip į vientisą paketą. Jisai uh, kalba, kalbėjo apie uh, vieną priemonę, bet reikia galvoti, kad visi principai bus aktualūs, pavyzdžiui, daugiau už daugiau ir panašiai. Taigi mes užtikrinsime geresnį vientisumą išorės veiksmuose. Uh, nes dažnai taikomos vienu metu kelios priemonės ir taip daroma dėl e, pagristų rimtų priežasčių. Reikia suvokti ir lankstumo dalyką. E, visose priemonėse yra numatyta lankstumo galimybė. Pavyzdžiui, galima e, skirti ne visas lėšas iš anksto, pasilikti rezervą, kad būtų galima sureaguoti į uh, E, naujus poslinkius. Mano nuomonė tai labai svarbu, mes e, taip darome pasimokę iš praeities, iki šiol lankstumas buvo taikomas vystimosi fondė, o dabar e, numatėme šį principą ir kitose priemonėse. Ponas Mauro pateikė klausimą, manau, reikia kalbėti aiškiai, mes nenorime pakeisti vystomojo bendradarbiavimo priemonės, partnerystės priemonę ir uh, E, konkrečiai Latino Amerikoje tikrai to nesiūlome. E, mes Latino Amerikos šalims siūlome nau, e, naują bendradarbiavimo formą, bet ji bus toliau pagrįsta bendrojo visamo bendradarbiavimo priemonė. Svarbiausia, e, kad bus e, atitinkamai žiūrima į oficialiąją vystimosi pagalbą ir atsiras daugiau bendradarbiavimo galimybių. E, dėl to, kodėl nesiūloma e, demokratijos priemoniai E, deleguotojų aktų. Reikėtų žiūrėti į bendrąjį kontekstą. Mes siūlome deleguotojus aktus ten, kur manome, kad priemonių vykdymo laikotarpiu gali pasikeisti prioritetai rimtai ir požiūris. E, tada būtų galima pakoreguoti tas priemonės pasitelkus deleguotosius aktus. Pirmiausia, vystoma bendarbiavimo priemonė tai bus taikoma, o demokratizavimo priemoniai E, vargu ar tai bus aktualu, todėl neba, nemanome e, iš esmės e, pakoreguoti priemonės taip pat ir demokratizavimo ir žmogaus teisų priemonės. Į pono Lamstarbo klausimą noriu pasakyti, kad demokratijos plėtra susijęma su visomis priemonėmis. Tai nėra susijusi tik tai su kokią vieną priemonę, jeigu tai būtų, būtų apmaudų kaiminystės priemonė, e, e rengimosi narystėje priemonė, tai atsispindi. Ir dėl tos priežasties mes mm, e, į kai kuriuose priemonėse e, daug dėmesio skiriame rinkimų stebėjimui, institucijų stiprinimui ir panašiai. Tai tiek. O dabar ponas Marg. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai atsakyti į ponios Brantner klausimą dėl stabilumo priemonės. Norėčiau padėkoti jai už paramą. Ji pasidžiaugė tuo, kad ši priemonė tikrai bus sustiprinta, minėjo keletą aspektų. Mes norime užtikrinti daugiau lankstumo. Taip pat e, norėtume paspartinti e, trumpalaikio elementų įgyvendinimo laikotarpį. Taip pat mes norėjome pagerinti ilgalaikius pajėgumus tam, kad galėtume pagerinti konfliktų prevencijos ir taikos kūrimo stiprinimo elementus. Dar norėčiau pridurti, kad dėl jos pasiūlymų. E, iš šios priemonės apriepties išbraukti elementus susijusius su gaivalnėmis ar žmogaus sukeltomis nelaimėmis, pasakysiu, kad mes manome, jog reikia išlaikyti dabartinę apriepti. Taip yra todėl, kad humanitarnės pagalbos departamentas gali veikti, bet tik tai iš dalies sureaguoti į tokias dviejų tipų nelaimės tačiau e, e, humanitarinės pagalbos tarnyba negali e, atsižvelgti į politinius elementus, o stabilumo priemonė kaip tik čia yra labai veiksminga. Kitas dalykas, mes manome, kad stabilumo priemonė galės panaikinti kliūtis tarp pagalbos teikimo, atstatymo ir vystimosi. Tai labai svarbu situacijose po gaivalinių nelaimių. Ir labai svarbu atsižvelgti į šį elementą, jeigu galvojame apie ES ilgalaikį priemonių poveikį. Taigi reikia išlaikyti apriepti tokią, kokia ji yra. Ponas Mauro pateikė klausimą apie tai, kokius elementus būtų galima sustiprinti partnerystės priemonėje. Tai yra e, priemonė orientuota į užsienio politiką ir mes manome, kad pasiūlymas yra dabar subalansuotas, užtikrina gerą pusiausvyrą tarp tarptautinio aspekto ir Europą 2020 e, strategijos gyvenimo ir e, pagrindinių globalių pasaulinių iššūkių. Reikia kolektyvinio požiūrio į tokius e, globalinius iššūkius kaip klimato kaita ar aplinkosauga ir energetika. Kitas e, dalykas - verslo galimybių plėtojimas ES bendrovėms, tai turi išlikti, bet tai nėra svarbiausias dalykas. Aš paminėjau anksčiau svarbiausius elementus. Tai pirmiausia priemonė orientuota į užsienio politiką. Kitas paskutinis dalykas - sąjungos e, matomumas pasaulyje, e, viešoji diplomatija, akademinis bendradarbiavimas – Galime pasakyti trumpai, kad mūsų pasiūlymas yra gerai subalansuotas, jis susitinka pagrindinius tikslus ir tai bus užsienio politikos priemonė, o šiame etape mes turime ir plėtoti tas priemonės. Dėkuoju. Pane Gomes, dvi minutės. Dėkuoju, pane pirmininkė, ir dėkuoju mūsų svečiams komisijos atstovams, EIVT atstovams už patiktą informaciją. Man nelabai aišku, kodėl mes negalime kalbėti vieną kalbą, kai kalbame apie visas šios priemonės. Kodėl mes negalime suformuluoti bendrų jų taikymo taisyklių? Aš manau, kad mes turėtume uh, stengtis kuo labiau suderinti mūsų skirtingas nuomonės. Be abejo, tam tikrų skirtumų visuomet e, liks ir jų teks dėrėtis atskirai, tačiau aš manau, kad e, iš esmės visos šios priemonės turėtų būti suvokiamos kaip vienas paketas ir reikėtų jas tarpusavį suderinti kiek įmanoma. Ir pavyzdžiui, galima būtų suderinti Europos parlamento vaidmenį vaidinamą įgyvendinant visas šias priemonės. Taigi deleguotojų aktų klausimas yra tikrai labai svarbus klausimas. Europos parlamento vykdomas e, stebėjimas turėtų būti suvokimas kaip uh, labai labai svarbus prioritetas. Europos parlamentas turėtų vadinti svarbų vaidmenį. Ne vien uh, rengiant programas, bet ir rengiant konsultacijas dėl programų. Be to, aš manau, kad šūkis daugiau už daugiau turėtų būti daugiau nei principas. Ir tai taikytina visoms priemonėms. Ir todėl pagalba turėtų būti teikiama tam tikromis sąlygomis. Ir turime reikalauti, kad vyriausybė su mumis bendradarbiautų. Ir jeigu jos nebendradarbiauja, jeigu jos nesiekia didesnės demokratijos, tuomet nereikėtų su jo, tokiamis šalimis bendradarbiauti reikėtų skirti lėšas toms šalims, kurios e, atsižvelgia į mūsų rekomendacijas. Man atrodo, kad iki šiol nu, e, biudžeto naudojimas tikrai nebuvo e, pats geriausias ir tai taip pat pasakyti nėra apie daugiau už daugiau principo taikymą. Daugiau norėčiau pakalbėti apie visumą bendradarbiavimo priemonę. Tai, aš sakiau, taikytina ir šiai priemonė be abejo. Norėčiau jūsų paklausti, o tai kaipgi yra Europos plėtros fondai? Buvo kalbama apie tai, kad e, e, vystomą bendradarbiavimo priemonę yra priemonė, kuri yra skirta kovai su skurdu, demokratijos principų įtvirtinimui ir taip toliau. Bet taigi yra tie dalykai, kurie yra finansuojami iš Europos plėtros fondo. Taigi kodėl mes negalime šio fondo įtraukti į mūsų biudžetą? Nes tai yra demokratinės kontrolės klausimas. APF yra, prie, yra fondas, kuris yra taikomas šalims partneriams. Ir paskutinis dalykas. Norėčiau paklausti štai ko. Deleguoti aktai skirti priemoniai e, demokratijai ir žmogaus teisėms palaikyti. Kažkur ten yra paminėtas demokratėjimo ir žmogaus teisų komitetas. Kas tai yra per darinys? Kolega Madlener. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gal jūs galėtumėt man papildomai dar dvi minutės e, skirti kaip kitiems kalbėtams? Na, bet kuriuo atveju kalbėsiu labai trumpai. Mes turime puikų planą, turime šiame, šiame plane išdėstyta yra daug pageidavimų, daug siekių, daug milijardų yra paminėta, paminėtos taip pat vykstančios dėrybos. Ir mes dabar ketiname mažinti ES biudžetą. Tai iš kurgi jūs rasite visus šios milijardus? Mes šių, mes šių pinigų tiesiog neturime. Puiku yra turėti gerus planus ir ketinimus, tačiau mes negalime jų finansuoti. Taigi norėčiau paklausti, komisijos atstovų, kur jūs rasite šias lėšas? Ar jūs esate tikri, kad jūs jas gausite? Ir jeigu gausite, tai kokiu kitų eilučių sąskaitą? Tos šalis, kurios e, yra grinosios, vadinamosios grinosios mokėtojas, e, dabar reikalauja, kad būtų pag pagaliau elgiamasi, elgiamasi protingai, kad nebūtų švaistomos lėšos. Ir Prancūzija ir Italija turėtų gal įsiklausyti mūsų nuomonę. ES turėtų priprasti leisti mažiau pinigų, o ne daugiau, kaip jūs siūlote. Taigi mane stebina tai, kad yra dengiami kažkokie planai, ketinimai, kai mes neturime pinigų šiems ketinimams įgyvendinti. Būtų kur kas geriau, jeigu mes šias lėšas skirtume sienų kontroliai. Iš trečiųjų šalių pas mus atvyksta vis daugiau ir daugiau migrantų, kurios iš savo šalyje, šalies išvalo, išvaro įvairios problemos. Žinome taip pat ir, ir apie musulmonų radikalėjimą. Taigi aš manau, kad mes e, turėtume geriau rūpinti savo sienomis. Taip, be abejo, pirmie, jūs galite man mojuoti plaktuku, kiek norite, tačiau aš reikalauju, kad man būtų suteiktos papildomos dvi minutės, kaip ir kitiems. Mane kiek stebina, kad jūs vieniems suteikite daugiau laiko, kitiems mažiau. Dėkuoju. Jūs visiškai esate teisus, kai kalbate apie tai, jog turime laikytis reglamento, nes tai yra uh, tiesiog pagarbos ženklas, pagarbos kitiems kolegoms ženklas. Kolegiai sutikiu daugiau laiko dėl to, kad ji yra pranešėja. Bet aš, ponia Gomes, norėčiau perspėti, kad kitą kartą reikėtų kalbėti trumpiau. Pone Jekensari. Ačiū, pirmininkė. Pone Damanakė pradėjo savo kalbą labai gražiai, pasakydama, kad jei kas nors ir taip veikia, nereikia to daikto taisyti. Aš manau, kad jos vertinimas yra visiškai teisingas. Ir komisijos vertinime pateikta analizė taip pat yra teisinga. Mes norime ginti ES vertybės. Šiaurės matmuo, šiaurės dimen, uh, dimensija yra dalykas, kuris puikiai veikia, ypač Baltijos jūros regione. Jei mes galėtume šiaurės dimenciją perkelti į kaiminystės priemonę, tuomet ES ir Rusijos bendradarbiavimas, ypač aplinkosaugos klausimais, nukentėjęs. Nes pagal Šiaurės dimensijos e, programas šis bendradarbiavimas vyko puikiai. Ar aš pagristai esu susirūpinus dėl e, galimos grėsmės e, šios dimensijos finansavimui ateityje? Pirmininkas. Dėkuoju ir dėkuoju už tai, kad jūs neviršijote jums skirto laiko. Ponas Kačin, ir tikiuosi, jūs taip pat e, tvarkingai elgsitės. Dėkuoju, ponė Pirmkė, aš kalbėsiu savo frakcijos vardu ir aš kalbėsiu apie pasirinkimo narystėje priemonę. Kai mano šalis rengėsi narystai, apie FARI programas buvo girdėję visi, nes matėme, kad pagal šias programas buvo statomi nauji tiltai, keliai ir FARE tapo tikr, e, tikrų ES ženklų ir simbolių kaip Erasmus programos. Tačiau šiandien, kai aš kalbu su savo kolegomis Vakarų Balkanų šalyse, jie man dažnai sako, kad projektai, kuriuos įgyvendina, pavyzdžiui, Kinija, kuriuos finansuoja Kinija, matomi yra kur kas geriau nei ES finansuojami projektai. Nepaisant to, kad šie projektai paprastai, Kinijos gyveninami projektai, būna mažiau reikšmingi ir svarbus nei ES infrastruktūros projektai. Tai reiškia, kad mes turime pagerinti plėtros proceso finansavimą. Turime daugiau leisti lėšų tam, kad būtų gerinamas kasdienės gyvenimas e, e, šalyse kandidatėse. Partneris rengimo narystėj priemonė turėtų gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas e, šalyse kandidatėse. Ir tai turi būti daroma su aiškia ES vėliava. Kartu finansavimas turėtų priklausyti nuo to, kaip yra pasiekiami numatyti rezultatai ir užsibriežti tikslai. Nes žinome, kad dažnai programos yra gyveninamos tik tai popierėje, o ne, ne realybėje. Puiku. Pone Nenski. Dėkuoju, gerbėjai kolegos. Aš esu šešėlinė pranešėja dėl pasirinkimo narystėje priemonės. Ir aš norėčiau padėkoti e, komisijos ir EIVT atstovams už tai, kad jie e, svariai prisidėjo prie šios diskusijos. Atsižvelgiant, kalbėdame apie pasiūlymą dėl įpas, aš galiu pasakyti, kad mums reikia geresnio aiškumo susijęs e, tikslus su pažangos vertinimo rodikliais. Antra, būtina yra aiškiai pasakyti, kaip gavė, naudos gavėjų pažanga e, yra susijusi su gaunamu finansavimu. Ir trečia, turėtume užtikrinti nuoseklumą ne tik su pasirinkimo narystiai, e, suderinti pasirinkimo narystiai priemonė su visais ta, jai taikomais reglamentais. Ir taip pat aš manau, kad Europos komisija ir išorės teismų tarnyba turėtų pakomentuoti štai ką. Pirmiausia, uh, veiklos rezultatų rezervos sukūrimas, kuris būtų naudojamas tam, kad būtų skatinami tie, kam gerai e, e, sekasi pasiekti tikslus, ar tai yra tai reali mintis, kaip jūs tuomet atskirtumėt tuos, kuriems gerai sekasi nuo tų, kuriems prašiau sekasi ir kaip, ar jūs ketinate e, teikiamą pagalbą įformintis ne skaičiais, o procentais. Ir ketvirtas dalykas, al, jūs ketinate uh, pateikti ataskaitas apie pro, uh, teikiamą finansavimą ne vien nominalėmis vertėmis, bet ir atsižvelgiant į realius pažangos rodiklius. Pavyzdžiui, e, ar jūs atsižvelgsite į tai, kiek išaugo šalies ekonomika ir kiek ji ir dar išauks iki 2020 metų. Uh, nes ponio Rido Šasar, tai, tai ką, apie ką jūs kalbėjote, tikrai viršė e, realią situaciją. Dėkui, ponė Brenner, dvi minutės. Man nereikia dviejų minučių, norėčiau atsakyti į komentarus dėl gamtos katastrofų. Man tie komentarai buvo įdomus, buvo aiškinama, kad reikia ieškoti uh, pagrindinių priežasčių, esminių priežasčių, bet kokios yra gamtos katastrofų pagrindinės priežastys, kaip mes galime kovoti su žemės drebėjimais. Ir manęs tokie komentarai neįtikino. Aš manyčiau, kad reiktų kalbėti apie grėsmę saugumui, e, kurie atsiranda po gamtos katastrofų. Čia turiu galvoje ir humanitarinių tarnybų pasirengimą. Ir kai kyla grėsmė mm, saugumui, tai aišku, reiktų e, tada ir tą grėsmę stengtis pašalinti, bet jūsų komentarai nebuvo, mm, manau, labai pagristi. Munis, dvi minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš biudžeto komitete rengiu nuomonę dėl e, demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo e, finansavimo priemonės, o čia šiame komitete atsakinga už bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonės sukūrimo nuomonė. Buvo minima, kad tos priemonės, aišku, turi derintis – kalbame apie įvairių e, galimybių tas priemonės derinti. Naud... Norėčiau paklausti dėl demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonės. Jūs pono Lamsdorfo vardu minėjote, kad per daug dėmesio skiriama žmogų, žmogaus teisėms, bet, ne per, bet nepakankamai e, demokratijai. Norėčiau, kad pakalbėtumėte apie apie demokratijos fondą, kuris Democracy Endowment, kuris bus remiamas iš šios priemonės. Kitas klausimas dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės instrumentai. Iš komisijos pasiūlymo suprantu, kad tai yra tam tikra prasme eksporto kreditai. Tai yra mes teiksime paramą trečiosioms šalims įsigijant ES produktų, gaminių. Norėčiau paklausti, kokiam sąlygom visa tai vyks. Toliau stabilumo priemonė. Su ją dirbau e, ties šiame prie... E, su ponia Brantner dirbau ties šią priemonę. Mes paprastai sutarėme dėl pagrindinių dalykų, bet ponia Brantner minėjo, kad jinai norėtų, kad pagal stabilumo priemonė 70 procentų tektų nenumatytėm atvejam. 70 procentų lėšų būtų skirta nenumatytėm atvejam, bet norėtume, kad 35 procentai lėšų tektų tai paramai, kurią galima iš anksto numatyti. Manau, kad toks minimumas iš tiesų yra būtinas. Tiek galima numatyti. Dėkui. Ponas Salafranka užbaigs diskusijas. Dėkui. Džiaugiuosi, kad tokios įdomios diskusijos šiandien vyksta dėl šių naujų priemonių, pagal, dėl šių priemonių naudojimo mm, pagal daugiametę finansinę programą iki 2020 metų. Pirmiausia, Europos kaiminystės priemonė. Kaip mes įgyvendinsime e, pagrindinį šios priemonės principą daugiau už daugiau? praktiškai mūsų visų diskusijų šiandien esmė yra to principo įgyvendinimas. Buvo kalbama apie pereinamuosius procesus, pereinamuosius laikotarpius. Mane labiausia e, jaudina vystimosi mm, paramos e, priemonė, vystomo bendradarbiavimo priemonė. Latino Amerikos šalis e, dažniausiai Mm. nesugeba pasinaudoti tinkamai tos priemonės siūlomomis galimybėmis, o ten mes skiriame tikrai nemažas sumas, ką galime padaryti. Galbūt Latino Amerika nėra netur, pats neturtingiausias žemynas, bet ten neligybė yra labai aiškiai išreikšta turime neužmiršti e, to aspekto grėsmės demokratijos procesui. 144 milijonai toje, tame žemynė gyvena skurde, 40 milijonų neprieina prie jokių socialinių e, paslaugų ir ten yra iš tiesų labai, labai didelė neligybė. Mes turime mm, ieškoti sprendimos regioninių kalbame apie regioninių strategijų rengimą, bet dabar mes kalbame apie naujus prioritetus, bet mažiau lėšų skiriame. Norime diferencijuotis, bet turime neužmiršti, kad turime atsižvelgti esamą situaciją. Dėkui e, ponui Salafranka, dabar stiksime žodį kalbėtojam. Tikiuosi, gal jie sureaguos išsakytus e, komentarus ir atsakys į klausimus. Ir taip pat norėčiau priminti, kad ir aš pateikiau keletą klausimų. Tai yra, koks, e, kaip bus bendradarbiaujama su komisija įgyvendinančias programas. Tai yra, kaip komisija bendradarbiaus su išorės veiksmų tarnyba įgyvendinama šias programas, taip pat su kitais e, donorais. Ir koks dialogas vyks su šalimis partnerėmis. Taigi, išklausykime. Pradėkime nuo direktoriaus Marinakį. Direktorės Marija Marinakį. Dėkui, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti parlamento nariams už labai e, konkrečius klausimus, kalbant apie e, darbinius susitarimus, noriu pasakyti, kad mes dirbame ranka rankon su visais kolegomis komisijoje, dirbame konstruktyviai, padėdami vieni kitiem. Ir labai puikiai esame pasiskirstę darbus. Manau, kad mūsų darbas panašia sistema tęsis ir toliau. Europos išorės veiksmų tarnyba atsakinga už šalis, regionus, strateginius dokumentus ir indikacinės programas šiems, šioms partnerystėms priemonėms. Taip pat e, brandoliniai saugai dirba laikydamasi e, komisijos procedūrų ir kartu su komisaru, kuris atsakingas už kaiminystę ir, ir plėtrą ir vystimasi. Sprendimai tvirtinami komisijos kolegijoje, o kai kalbame apie humanitarinę pagalbą, tai ir ECODEFCO e, direktoratai atsakingi už pasirengimo narystės pagalbos priemonį, humanitarinės pagalbas. Ir dabar rengiamos gairės E, kitam e, daugiametės finansavimo programos ciklui. Principas daugiau už daugiau. E, šis principas labai sudomino Europos, Europos parlamento narius. Šį principą turėtume taikyti visoms iniciatyvoms kurią siūlo ES susijusiams ir su politikos vystimusi, ir su įvairiais kitais aspektais, išskyrus humanitarinę pagalbą, paramą civiliniai visuomeniai ir pabėgėlių bei prieglopščio fondams. Partneriai, kurie norės vykdyti politinės reformas, gaus e, didesnę paramą. E, tai yra E, bus siūlioma e, prieiga rinkoje, ekonominė plėtra ir integracija, padidintas jų piliečių mm, judumo, e, padidintos piliečių judumo galimybės, keitimosi specialistais galimybės ir atitinkamas finansavimas. O tie, kas neprisims daugiau įsipareigojimų, mm, gaus tada ir mažiau pagalbos. Bet aišku, kad mes nenorime valstybių e, teisti, mes norime skatinti reformas. Kalbant apie kriterijus, tai bus remiamasi tarptautinėmis konvencijomis ir normomis, tai bus tie kriterijai, kurie leis įvertinti padarytą pažangą. O kai kalbame principą daugiau už daugiau, tai yra naujas principas. E, reikia pasižiūrėti, kaip pavyks e, jį gyvendinti per ilgesnį laiko tarpą. E, čia reiks tokio platesnio politinio vertinimo bus stebima pažanga kasmet ir per ilgesnį laikotarpį ir aišku lauksime ir Europos parlamento komentarų dėl šiaurės dimensijos, šiaurės partnerystės. Norėčiau pasakyti, kad ši partnerystė ir toliau e, egzistuos. Dabar konkretesnių skaičių negalėčiau, konkretesnės informacijos negalėčiau pateikti, galbūt kolegos galės, bet šiaurės dimensija yra ir liks vienas iš mūsų prioritetų. Dabar dėl EEED. Kol kas tai nėra juridinis asmuo. Turime palaukti, mm, kokią galutinė teisinė šios struktūros forma bus. Bet jau e, yra sutarta, kad čia reikia laikytis papildomumo principo, kai kalbame apie e, finansavimą, apie EAD finansavimą. Dėl naujų prioritetų, turint mažiau lėšų, visus mus jaudina šis dalykas ir mes labai norėtume e, paramos iš parlamento. Ir norėtume, kad parlamentas nubrėžtų gairias e, ir suteiktų finansinę paramą tiems tikslams, kurie parlamento nuomonė turėtų būti pasiekti. Dėkuoju. Dabar kolega Stefanas Sanino, prašom. Dėkui, pirmininkė. Norėjau sureaguoti keletą klausimų. E, kai kurie susijęs su skirtingomis priemonėmis, kai kurie buvo skirti pasirengimo narystiai priemoniai. Pone Gomiš, pasakysiu, kad egzistuoja bendrumas tarp skirtingų priemonių. Yra e, septynios bendros gyvenimo taisyklės, procedūros, e, pasirinkimo narystėje priemonėje taip pat yra tam tikrų specialių sąlygų dėl pagalbai keliamų, e, pavyzdžiui, išlygų, nuostatų. Ir tai atsispindės e, gyvenimo reglamente dėl šios priemonės. E, po Kolegos klausė apie mūsų pagalbos matomumą. Tai yra e, rimta kova su galbūt neligiais priešais. Mes jau seniai e, ją užsimame kai kuriuose šalyse. Mums pat vyksta, užsitikrinti didesnį matomumą, teikiant pagalbą, bet mes konkuruojame su kitomis šalimis teikdami pagalbą kai kur. Reikia atsižvelgti į šalių specifiką teikiant pagalbą, daug dėmesio skiriame institucijų stiprinimui, e, institucinio prisidernimo prie bendrijos teisynų e, dalykams. Ir tai nėra tokie matomi dalykai kaip tiltas ar kelias, taigi ir tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Mes bandysime pasirengimo narystės priemonėje daugiau skirti dėmesio socialiniai, ekonominiai plėtoti ir tai užtikrintų didesnį matomumą. Taip pat bandysime apibrėžti konkrečius veiksmus, kurie būtų skirti e, tokiam matomumui užtikrinti ir apie tai kalbėsime įvykdymo reglamente. E, kitas dalykas e, - veiklos gerinimas, pažangos vertinimas, e, lėšų skirimas ir visų šių dalykų susijimas. Mes naujoje priemonėje apie tai kalbame, bandysime išplėtoti ir minčių dėl to, kaip būtų galima paskatinti už gerą veiklą tiek šalis ypač gerai dirbančias E, tas, kurios pasiekė gerų rezultatų artėdamos prie Europos Sąjungos, siekdamos narystės, bet taip pat galvosime apie paskatas vienoje šalyje e, keliems sektoriams. Mm, galbūt tai galėtų sukurti tam tikrą konkurenciją tarp skirtingų atsakingų ministerijų, įgyvendant, naudojant mūsų pagalbą. Taip pat e, numatoma konkrečių priemonių, kurios bus įrašytos į horizontalų reglamentą ir į konkrečias įgyvenimo taisyklės ir mes bandysime užtikrinti, kad horizontalūs elementai e, bent iš dalies būtų atspindėti pažangos e, stebėsena, vertimas, tai apie tai bus kalbama reglamente, antrame konkrečiai straipsnėje, reglamento projekte Reikia galvoti apie tai, kad tikslai bus e, vertinami pagal tam tikrus rodiklius. Yra numatytas ilgas sąrašas reglamente skirtumai tarp e, gerų, prastų rezultatų, man atrodo, kad e, Pratesant mano ankstesnę mintį, mes e, brengsime pažangos ataskaitas reguliariai. Tai bus mūsų gairias. Vertinant pažangą taip pat bandysime sustiprinti derinimą veiksmų su kitais donorais, ypač e, vakarų E, Balkanų kontekste mes dirbame su kitomis finansų institucijomis, Pasaulio bankų, investicijų Europos bankų, tarptautinė plėtros ir rekonstrukcijos bankų, tarptautinėmis organizacijomis ir e, nacionalinėmis finansų įstaigomis. Taigi mes sieksime užtikrinti, kad šioje ir kitose srityse užsitikrintume konkretų požiūrį. Dėkuoju pirmininkė, ačiū. O dabar E, žodis ponui Rudi Šauser. Dėkui, pirmininkė. Trumpai. Atsakau poniai Gomeš. Reikėtų grįžti prie jūsų minties dėl priemonių tarpusavio suderinimo ir sakyti, kad gyvenant pasirengimą e, visi reglamentai būtų tos pačios struktūros kad būtų numatytos jūs pačios nuostatos dėl programavimo ir turėsime taip pat vieną įgyvendinimo reglamentą. Taigi, laukia e, mūsų, mes jau nuėjome labai ilgą kelią derindami priemonės ir įgyvendinimo e, reglamente mes bandysime išvengti situacijos, kad e, darybų metu atsirastų skirtingos nuostatos. Taigi, daug ką jau padarėme čia. Dėl skirtingų sąlygų taikymo mes e, savo e, vystomio bendradarbiavimo priemonėje kalbame apie tai šiek tiek kitaip negu jūs. E, mes niekada neremime biudžeto šalių, kuriuose veikia neveiksmingos ar prastos vyriausybės. Mes tikrai taikome diferencijavimą ir toliau taip darysime, kadangi yra kriterijai, pagal kuriuos galime atlikti tos skirtumus - rinkimai, spaudos laisvė, teisinė valstybė, kova su korupcija. Etijopijai mes tikrai neteikėme, bent jau sustabdėme pagalbą Etijopijos biudžetui. Dėl jūsų klausimo susijusio su biudžetu, jūs kaip žinia, komisija, kaip žinote, komisija visuomet už biudžeto elementą pasisako bet esant e, e, dabartiniai taupimo situacijai e, vystimosi fondo priskirimas ES biudžetui gali sukelti labai daug problemų. Arba paprasčiausiai bus sumažintas tas fondas, jeigu jis atsidurtų ES biudžete. Pirmininkė pirmininkas taip pat pateikė keletą klausimų. Pirmiausiai dėl e, vystimosi fondo. Mes dabar nesiūlome jo įtraukti į es biudžetą. Esame pasiūlę numatyti jam tokią pat priežiūrą kaip kitoms priemonėms, e, e nors, kadangi šis fondas lieka už biudžeto, mes tą turime daryti neformalių pagrindų, bet siūlome tokį pat priežiūros mastą jam taikyti. E, Pono Matinės e, pastaba dėl e, daugiametinės finansinės perspektyvos bendro pasiūlymo nieko nesakysiu, tik e, paminėsiu, kad mes siūlome padidinti ketvirtai kategorijai skiriamą finansavimą ir gali būti ateityje laikomi klausimai susiję su ryšiais tarp es trečiųjų šalių laikomi labai svarbiais. Mes manome, kad vystomoji pagalba yra labai e, svarbi kovojant su problemomis, kurios e, aktualios ir Europos Sąjungai. Dėl to reikia labai tiksliai e, pasakyti, kad mes nenorime, jog tam tikros tendencijos sektųsi ir taip pat siūlome padinti finansavimą migracijos srityje. O galiausiai du trumpi pastebėjimai Pone Neinski sakė, kad nedaug bus siūloma padinti ketvirtą kategoriją, bet pasakysiu, kad pasiūlymas 20 procentų padidinti finansavimą yra nepaprastai drasus pasiūlymas, nes atsakingi už biudžetą žmonės gali pasakyti, kad jau ir 2 procentais siūlymas padidinti biudžetą yra drasu o mes siūlome 20 procentų padinti, plus Europos vystimosi fondo lėšas dar. Uh, turi būti nepamirštos. Ponas Salafranka e, klausė dėl Latino Amerikos šalių. Mes nesakome, kad nebereikia finansuoti bendradarbiavimo su jomis. Mes paprasčiausiai išskiriame šalis, kurios yra sėkmingai e, užsitikrinusios vystymasi ir siūlome skirtingai su jomis bendradarbiauti negu su tomis, kurios dar e, turi daug problemų vystymosi. Siūlome su jomis plėtoti vystomą bendradarbiavimą. E, bus numatytos tokios pat lėšos, tačiau bendradarbiavimo e, formatas bus skirtas. Mes nepasiūlėme atsisakyti finansavimo Latino Amerikos šalims, siūlome tik tai keisti bendradarbiavimo modelį e, sritis, kai kurios, e, atsižvelgdami tai, kaip kai kurios šalis e, pažengė prieki arba nepažengė. Man atrodo tiek, gal dar trumpai pasakysiu dėl Europos fondo. Jeigu šis fondas bus apribuotas kaiminėmis teritorijomis, tai aiškiai e, matysime, iš kur gali ateiti finansavimas, bet kaip e, ponia Marinakis sakė, kol nėra galutinio sprendimo, mes negalime nieko pasakyti konkretaus dėl e, sprendimo. Dabar paskutinis kalbėtojas, ponas Tunglai Mark. E, Pone Barantner e, pateikė klausimą, bet aš galbūt e, pačioje pradžioje pats ne, neaiškiai išsisakiau. Aš kalbėjau apie humanitarnės pagalbos tarnybą ir stabilumo priemonę. Pasižiūrėkime į Haiti. Nestabilumas kilo po gamtinės katastrofos. Ir mūsų veiksmai, tai yra šios stabilumo priemonės veiksmai, gali papildyti eko veiksmus. Toliau, ponios Munės klausimas. E, nuomonės jau išiškėjo nuomonių skirtumas dėl to, kiek procentų reikėtų skirti e, pavyzdžiui, skubos pagalbai pagal stabilumo priemonę. Mes siūlome bent 65 procentus e, ypatingoms situacijoms. Manome, kad tai yra geras pasiūlymas, tai tam tikra prasme leis mums skirti pakankamai lėšų kitiems tikslams įgyventinti, užtikrinti konfliktų prevenciją, pasirengimą krizėmis, taip pat kovoti su pasaulėmis saugumo grėsmėmis. Bet aišku, mes pasirengę diskutuoti dėl tų dalykų taip pat iškils, manau, klausimų. Paskutinis pastebėjimas ką galima padaryti pasitelkus partnerystės priemonę. Eksporto kreditai tikrai ta priemonė neskirta eksporto kreditams. E, E, jos tikslas palengvinti Europos bendrojams patekimą į kitas rinkas, bet e, taip pat reikia galvoti apie konkrečias priemonės su atskiromis šalimis, reikia matinti, mažinti prekybos barjerus ir veikti kliūtis. Tai yra svarbiausias dalykas. Tiek ačiū pirmininkė. Dėkuoju Jums už išsamius atsakymus už techninės detalės ir įdomią informaciją. Labai dėkoju. Dabar norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galima teikti iki birželio 5 dienos vidudienio. Man atrodo, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Taigi visiems dėkoju. Grazie, arrivederci. Colleghi, l'ultimo passo. Gerbėjai kolegos, siūlyčiau dabar perėti prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Prašyčiau tylos, tam, kad mes galėtume tęsti darbą. Paskutinis darbo atvarkės punktas šiandien yra elektroninis balsavimas dėl naujo vystomojo bendradarbiavimo su Latinų Amerika nustatymo. Nuomonės referentė yra ponia Andrikienė. Ar jūs visi turite savo balsavimo korteles? Gerai. Taigi, pirmasis pakeitimas. Kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, Kas už, kas prieš. Sus... Pirmininkas pasitaiso iš naujo. Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau dešimtasis pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas. Ne, šis pakeitimas atkrenta. Kaip ir dvyliktasis. Toliau, tryliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Šeštasis žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Septintasis žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas. Ne, atkrenta šis pakeitimas, sako pirmininkas. Septynioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 19 pakeitimas. Prašymas pateikti žodinį pakeitimą. Kolegė Andrikienė, ačiū ponė pirmininkė, aš norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą. Tekstas skambėtų taip. Ragina komisijos vicepirmininkę, vyriausiąją įgaliotinę pasitarti ir, ir su Europos parlamentu ir jį informuoti apie tai, kaip vyksta dialogas žmogaus teisės klausimais. Ar kas nors tam prieštarauja? Pone Salafranka. Ne, neprieštaraujat. Gerai, tuomet galime balsuoti. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Gerai. Toliau. Pas, galutinis balsavimas. Kas už? Kas prieš? Balsavimas iš tikrųjų turėtų būti elektroninis. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu balsuojame dėl nuomonės projektų su visais patvirtintais pakeitimais. Baigėme balsavimą. Šis dokumentas patvirtintas. Dėkoju. Vote, Balsavome skubos tvarka. Greituoju būdu balsavome.